So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, gerbiamas kolegės, šiek tiek vėluojame pradėti šį posėdį, aplinkos visuomenės sveikatos maisto komiteto posėdį parlamente. Šiandien norėtume pasveikinti Bundestago aplinkosaugos komiteto atstovus mūsų koordinatoriai, politinės frakcijos tiesiog pagėdavo susitikti su Bundestago aplinkosaugos komiteto atstovais ir pasikeisti nuomonėmis. Taigi sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį Bruselėje. Šiandien komitetas posėdžiauja Bruselėje ir tai yra vienas iš mūsų nuomonės keitimosi etapų, nuomonės apie aplinkos apsaugos politiką. Jūs pažįstate ir kolegę, su kuria buvome susitikę anksčiau, ponia Buling Šröder ir kiti politinių frakcijų atstovai yra nuoširdžiai sveikinami atvykę į šį posėdį. Norėčiau priminti darbo tvarkę. Pažvelgime į ją. Vertimai yra parengti, vertimas yra užtikrintas į visas kalbas, išskyrus į estų ir maltiečių kalbą. Antrasis darbotvarkės klausimas tai yra pirmininko pranešimai. Rytoj nuo antros iki trečios valandos vyks studijos Ailut pristatymas. Ir tai bus diskusijos tasa, diskusijos, kurią mes pradėjome anksčiau. Ir aš kviečiu jūs dalyvauti šiame posėdėje ASP 11 salėje. Taip pat sveikatos darbos grupės susitikimas įvyks gegužės 25 dieną nuo 12.30 iki 15 valandos. Šioje darbo grupėje buvo, bus kalbama apie sveikatą, vykdant įvairių sričių politikas. Ir, žinoma, rengiantis priimti naują ES sveikatos strategiją. Norėčiau pasakyti, kad Solar e, lėktuvas Briselyje nusileido ir mes po pietų galėsime nuvykti ir susipažinti su šita nauja technika. Norėčiau priminti, kad ketvirtadienį, birželio 9 dieną, Strasbūrė 10 val. susitiksime su Europos tarybos aplinkosaugos komiteto kolegomis. Ir kolega Padamulis yra šio komiteto pirmininkas ir mes su juo susitiksime Strasbūrė. Taigi ketvirtasis mūsų darbo atvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis su Vokietijos Bundestago aplinkosaugos komiteto nariais. Džiaugiuosi, kad įvairių politinių frakcijų atstovai iš Bundestago atvyko į šį susitikimą. Puikiai suprantu, kad sunku išvykti iš Bundestago ir atidėti į šalį visus reikalus. Mes šiandien norėtume aptarti kai kurias svarbias temas ir todėl norėčiau suteikti kolegiai iš Berlyno žodį. Tikoju, pirmininkė. Gerbiamas kolegijas, gerbiami kolegos, kaip aš jau išgirdau, šiandien vyksta premjera parlamento aplinkosaugos komitetas susitinka su Bundestago, tai yra nacionalinio parlamento aplinkosaugos komiteto atstovais. Taigi visų frakcijų vardu norėčiau padėkoti už šią galimybę. Tai kartu rodo, kad aplinkos politikos klausimai yra labai svarbus, kaip kokie svarbus yra klimato išteklių klausimai ir aš manau, kad mes E, intensyviai aptarsime šias temas ne tik čia, bet ir su kitais parlamentais, kadangi šias problemas galime išspręsti tik tai kartu diskutuodami. Todėl aš manyčiau, mums reikėtų aptarti konkrečias temas. Šiandien mes jau sustikome su kai kuriais komisarais ir pakalbėjome apie galimybę pasiekti 30 30 e, procentų mažinimo tikslą. Ir mes supratome, kad yra valstybių, kurios skeptiškai vertina tokią galimybę. Būtent tokius klausimus turime aptarti mes čia bendrai, kadangi mes penkios Vokietijos Bundestago frakcijos dirbančios aplinkosaugos komitete Bundestage mano, kad šitas 30 procentų mažinimo tikslas yra labai svarbus, būtinas, siekiant pradėti apie jį diskutuoti Aš manau, šią temą verta kalbėtis. Ir taip pat reikėtų pakalbėti ir apie klimato gamtos išteklių klausimus, taip pat ekonomika ir ekologijos klausimai vis dažnai, disk, dažniau diskusijose yra siejami, todėl mes manome, kad ir toliau reikėtų e, siekti panašių tikslų, kadangi laikas mus tiesiog spaudžia. Galbūt informuosiu keletų žodžių, kas vyksta Vokietijoje. Šiuo metu iš 17 atominių elektrinių 14 yra sustabdytos, neveikia. Šiandien yra paskeltas moratoriumis aštuonioms elektrinėms. Mūsų gyventojų 80 procentų pasisako už kuo greitesnį atominių elektrinių uždarimą ir žinoma diskusijos vyks toliau aplinkosaugos komitete Bundestage ir mes sieksime išsiaiškinti, kaip elgtis toliau, kaip spartinti atsinaujinančių energijos šaltinių įdėgymą, taip pat e, kaip išspręsti įvairius klausimus susijusius su tuo, kad reikės išmokėti kompensacijas uždarius atominės elektrinės. Tačiau šiuo metu niekas nemano, kad nereikia to daryti, tiesiog pritarė mūsų veiksmams ir, žinoma, tikisi, kad mes įveiksime šitą uždavinį. Mes norėtume būti ir pavyzdžių kitoms valstybėms, kadangi dažnai yra priekaištaujama, kad jūs tada e e, e, e, importuosite elektros energiją iš atominių elektrinių iš kitų valstybių. Todėl mes norėtume sutelkti daugiau dėmesio į atsinaujinančius energijos šaltinius. Taigi daug ką galima aptarti, daug kas numatyta mūsų darbo tvarkėje E, tai va, klimato strategija 30 procentų mažinimo tikslas, taip pat biomasės strategija, išteklių strategija, energijos veiksmingumas ir taip pat regioninių lėšų panaudojimas ir kiti klausimai. Taigi dėkoju už galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis. Dėkoju kolegijai Bulinkšoder už šią įvadinę kalbą. Todėl siūlyčiau iš karto aptarti pirmąją klausimų grupę - klimato strategija. Rytoj 9 val. šiame komitete bus balsuojama dėl pranešimo, dėl komisijos komunikato 20 procentų tikslas ir daugiau. Aš dalyvavau diskusijose 2008 metais, 2009 metais ir šiais metais taip pat aktyviai joje dalyvavau ir puikiai suprantu, kad yra pakankamai daug pasipriešinimo. Daug kas mano, kad šitas klimato paketas jau bus galutinis tikslas, tačiau mes puikiai suvokiame, kad tai yra tik tai pradžia, pirmasis etapas. Mes parlamente dažnai išreiškėme norą, kadangi e, mūsų dauguma to pagėdauja, to negalime pasakyti apie kitų valstybių parlamentus. Ir, žinoma, reikia prisiminti, kad ministrų taryboje posėdžiauja 27 valstybių ministrai Niderlando, Niderlandų e, atstovas yra atsakingas už šį pranešimą ir jį rengiant įvyko daugybė simpozijumų, diskusijų, atvirų diskusijų. Ir aš tikiuosi, kad rytoj bus pateikta daugybė kompromisinių pasiūlymų, tai yra įprasta parlamente, visos frakcijos pateikia e, pasiūlymų, tačiau reikės susitarti dėl bendro kompromiso, būtent to sieksime rytoj ryte. Ir parlamentas jau keletą kartų yra išsakęs savo e, ryštą siekti 30 procentų tikslo prieš e, Kankūno konferenciją po Kopenhagos mes suformulavome tokią nuostatą ir rytoj taip pat bus siekiama suformuluoti 30 procentų tikslą, tačiau tą tikslą ko gero reikės skaidyti į veiksmus ES viduje ir taip pat pagalvoti, kokį indėlį galėtų įnešti įmonės ir kitos suinteresuotos šalys, nebūtinai ES, bet ir už ES ribų vykdant Kyoto protokolo nuostatas. Žinoma, mes reikalausime, kad ES būtų uh, fiksuotas 25 procentų tikslas, o 5 procentų sieksime pagal Kyoto uh, mechanizmą. Taigi toks būtų tikslas rytoj. Pone Hildegard, aš nežinau, ar rytoj uh, dar galėsite palūkėti ir susitikti su komisare atsakinga už klimato klausimus, kadangi tas susitikimas vyks lygiai grečiai e, su kita diskusija, diskusija vykstančia dėl plano arba gairių iki 2010 metų. Taip pat e, mes e, galvojame apie laikotarpį iki 50-ųjų metų, kai teks sumažinti išmetamų dujų kiekį kiek 80-95 procentais. Taigi ta diskusija susisies tarpusavyje ir žinoma, po to mes turime pakalbėti apie biologinę įvairovę. Taigi, kolegė Buling Šrioter suteiks žodį savo kolegoms iš Bundestago, o aš suteiksiu kolegoms iš Europos parlamento žodį. Taigi. Josef Köpel. Mano pavardė Josef Köpel. Aš esu koordinatorius Bundestago aplinkosaugos komitete. Ir norėčiau kreiptis į kolegas Europos parlamente ir pirmininką šio komiteto. Uh, ir pranešti, kad Vokietijos bundestage buvo vienbalsiai priimtas sprendimas sumažinti šiltnamo efektą sukeliančių dujų kiekį 40 procentų iki 2020 metų besąlygiškai. Žinoma, mes tikimės, kad ES taip pat sieks didesnių tikslų negu 20 procentų sumažinimas. Eurostato duomenimis 17 procentų gali būti pasiekta, jau yra pasiekta, o mes manome, kad turime dar 9 metus ir mums tai lieka sumažinti išmetalus 3 procentais. Tai nėra ambicingas tikslas. Todėl prašome ES siūsti signalą visiems. Ir manome, kad jeigu, manome, kad jeigu ES tokio signalo nesiūs, tai mūsų politika bus neįtikin, neįtikinama. Visos Vokietijos atžvilgių noriu pasakyti, kad iškastinį kūrą naudojantis ekonomikos mažinimas ir pereimas prie uh, E, atsinaujinančių išteklių reiškia ir didelį ekon, šansą ekonomikai. Jeigu nematysime ekonominės perspektyvos, tai neturėsime ir žmonių pritarimo. Vokietijoje atominės energetikos atsisakymui pritarė 80 procentų žmonių. Tai būtų neįmanoma, jeigu atsinaujinanti energetika nebūtų ekonominis šansas. Taigi mes prašome eiti ir toliau nuosekliai eiti šiuo keliu. Ačiū, ponė Jozefai Giobenai. Jūs kalbėjote pusantros minutės, puiku, aš taip ir norėjau pasakyti, kad visiems galėtų būti suteikta maždaug minutė, pusantros pasisakymui. Dėkoju, esu Kris Deivis, esu koordinatorius Aldi grupėje, liberatalams demokratams atstovauju. Džiugu, kad susitikome čia, kad vyksta bendras mūsų posėdis. Mes kalbame apie CO2 sumažinimą ir tai yra puikia diskusija. Ne visada tinkamai apie tai kalbama. Maničiau, kad komitete ne visada ar parlamente ne visada atspindima, kiek svarbos skiriama tam klausimui. Čia nėra tik mano viena problema, man atrodo. Aš priimu šį įsipareigojimą, mano šalies vyriausybė taip pat prisėmė tuos įsipareigojimus ir praėjusią savaitę apie tai buvo viešai paskelbta. Mes turime kolegą, kuris rengia pranešimą CO2 išmetalų klausimų ir jis galės apie tai pasisakyti. Mes balsuosime rytoj dėl to pranešimo. Pažangos buvo pasiekta, sunkiai, bet vis dėlto buvo pasiekta. Galbūt tie mūsų tikslai nebuvo tokie ambicingi, kaip būtume norėję, kad jie būtų. Nes taryboje buvo tam tikros įtampos ir vyriausybės e, e, išreiškė savo poziciją, o parlamentinės delegacijos tą spaudimą atspindėjo čia parlamente. Dėl klimato kaitos, dėl klimato šilimo egzistuoja tam tikras skepsis. Ir manyčiau, kad tos, buvo, daugiausia buvo kalbama apie tai, kad labai ambicingi tikslai galėtų kenkti ekonomikos plėtrai. Tačiau E, dabar svarbiausia jaučiamas tikslas yra ne tiek mažinti CO2 išmetalus, kiek skatinti ekonomikos atsigavimą. Tačiau tai turi būti suderinami tikslai, turime žvelgti į pasaulį, besikeičiantį pasaulį, turime ieškoti tokių technologijų, kurios padėtų maksimaliai sumažinti išmetalus. Ačiū. Ačiū, Krisai. Gaius Julius Cezar. Gaius Julius Cezar. Tai bent vardas. Prašom. Na, jeigu jau pavardė Cezaris, tai Gaius Julius irgi turi būti. Bet ne tai, kad aš nenoriu pasakyti, kad esu tų romėnų karžygių giminaitis. Negalėčiau bent jau to įrodyti. Kai kalbam apie CO2 sumažinimo tikslus, tai noriu pasakyti tokį dalyką. Tai yra šansas, juk kuriamos naujos technologijos ir galime sukurti tikrai labai daug. Reikia gerai apgalvoti savo žingsnius. Mes, vokiečiai, galime būti pavyzdžių, bet nereikėtų daryti spaudimo. Geriau išryškinti galimybės, išryškinti šansus toms šalims, kurios skeptiškai žiūri į tokių tikslų siekimą. Tai susiję ir su ekonomikos plėtra, su darbo vietų kūrimu, su be jokios abejonės ir aplinkosauga, klimato apsauga bei socialiniais dalykais. Norėčiau pasakyti, kad vertėtų pamastyti apie daugiau taptautinių projektų. Mes Bundestago aplinkosaugos komitetas neseniai lankėmės Afrikoje ir matėme, kaip dešimt Afrikos šalių susijungė į taip vadinamą į žalę Kaspiną, keliolikos kilometrų pločio ir keliasdešimties kilometrų ilgio. Taigi manau, kad tokie projektai yra labai perspektyvūs ir galime imti pavyzdį iš Afrikos, kuri čia, kuriai pavyko čia pasiekti susitarimo. Klimatos apsauga padidins ir žmonių gerovę, pavyzdžiui, kai kalbam apie mytybą, apie maisto produktus. Mes būsim lankstesni, turime būti lankstesni, galvoti tarptautinėmis dimensijomis ir remti vieni kitų aplinkosauginius projektus ir idėjas. Taigi, mano norė, norėčiau išsakyti Jums tokią idėją kaip Europos parlamentui ir pakviesti dirbti kartu. Ačiū. Dėkoju. Praeitą savaitę Europos parlamento e, Europos parlamentas susitiko tarp parlamentinėje asamblėje su Afrikos, e, atsiprašau, Azijos, Afrikos ir Karibų jūros šalimis. Ir mm, buvo aiškiai matyti, kad buvo šalių, kurios jau labai nori prisidėti prie tokių projektų, o kitos dar yra daugiau skeptiškai nusiteikusios. Vėliau mm, mes vykome į Varšuvą, pats ap, apsitarti dėl būsimo Lenkijos pirmininkavimo ir galiu pasakyti, kad Lenkijos kolegos E, šiek tiek e, tokios e, na, baimės persunktos. Jie, Lenkijos kolegos bijo kain, didelių kaštų šių projektų, bijo, kad tai pakenks ekonomikos plėtrai ir panašiai. Žodžiu, reikia visuomet turėti omeny, kad yra tokie, kurie yra šio proceso pirmūnai, kurie visuomet priekyje ir tokie, kurie yra šiek tiek atsilikę ir skeptiškai žiūri į tai. Pone Ana Rosbach. Taip, aš esu Ana Rosbach, esu iš Danijos. Aš esu ICE grupės koordinatorė. Na, pirmininkė viską pasakė, ką, ką aš norėjau pasakyti. Mes esam, pirmininkas tai pasakė, mes e, turime matyti tą problemą, kad yra tokių, kurie šioje srityje yra pionieriai, yra pirmieji, Ir jeigu mes nieko nedarysime, tai tuoj pat atsiliksime. Aš pati esu iš Danijos ir Danijoje mes laikomės tokios politikos, kad jeigu galime siekti aukštesnių tikslų, tai reikia jų ir siekti. Todėl man tas 30 procentų tikslas atrodo tikrai e, e, įmanomas. Manau, kad nereikėtų nuleisti galvos, reikėtų nuolatos siekti aukštesnių tikslų, bet žinoma, reikia pasistengti įkalbėti ir tuos, kurie dar mano kitaip. Dabar mes ir esame tokioje tarpinėje pozicijoje. Turime išmokti mąstyti labai atsakingai apie viską, ką darome Europai, kadangi į mus žiūrima kaip į pavyzdį. E, bet reikia pagalvoti ir kitokias, apie kitokias galimybės amerikiečiai, pavyzdžiui, iškelia savo įmonės į Afriką, kurioje nereikia laikytis jokių aplinkos sauginių nuostatų, nereikia laikytis jokių tikslų ir iškrausto tas įmonės iš ten tuoj pat, kai tik tai tai pasidaro ekonomiškai nenaudinga. Ačiū. Tema. Pone Rospa kalbėjo būtent apie tai, kad reikia galvoti ir apie ekonomiką, kad būtume, galėtume gaminti ir priimtinus rinkai produktus. Aš esu Frank Švabe, atsakingas už e, e, klimato saugos politiką Bundestage. Kad tik buvo kalbėta, kad mūsų Bundestago komitete visos partijos susitarė siekti 30 procentų mažinimo tikslo ir aš prisipažinsiu, kad esu šiek tiek nusivylęs tuo, kas yra, kas ryškėja Europos parlamento aplinkosaugos komitete, kadangi tie 25 procentai plus x procentų nėra pakankamai plataus masto tikslas e, siekiant jo iki 2020 metų. Mes, Bundestago atstovai, pageidautume didesnio tikslo. Mes manome, kad mes turime e, ne tik galvoti, ar yra kokių nors galimybių, papildomų galimybių energetikos srityje, tačiau visa tai nepriklauso nuo to, kokiame lygiai aptarnėsime šias problemas. Mums reikės siekti lemtingo posūkio įgyveninant energetikos ir aplinkosaugos politiką. Ir būtent ta diskusija e, patvirtina tai Bundestage. Akivaizdu, kad mes turime vykdyti restruktūrizaciją valstybėse, mes turime atsižvelgti ir į tuos, kadangi aš esu socialdemokratas, kurie nėra pajėgus dabar persitvarkyti, bet kad jie gautų pakankamą pakankamą energijos kiekį ir žinoma, kad tos valstybės, ypač rytų Europos valstybės, turėtų galimybę restruktūrizuoti savo ekonomiką, gauti tam tikrą uh, pagalba, tačiau akivaizdu, kad šita politika yra teisinga ir mes pasisakome ryštingai už 30 procentų mažinimo tikslą. Dabar pranešėjų žodis pas Aikot. Apie ką kalbėsime ir, ir dėl ko balsuosime rytoj iš esmės? Į visus klausimus aš gal ir negalėsiu atsakyti. Argumentais kiekvienas remsi savo individualiais. Tačiau norėčiau atsiprašyti už pavėlavimą, paprastai ateinu laiku, tačiau šį kartą jau taip išėjo, todėl visų atsiprašau. Na, suprantu, kad Vokietijos bundestage egzistuoja platus partijų konsensusas 30 procentų sumažinimas Europoje yra vienintelis būdas toliau žengti pirmin. Na, mums žaliesiems Tai yra irgi, kaip starto pozicija, mums atrodo, kad moksliškai pagrišta būtų sumažinti išmetalus 40 procentų. Na, diskusijos vyksta. Ir aš manau, kad labai svarbu yra tai, kas vyksta tuos pastaruosius keletą mėnesių. Šiame parlamente mes dirbome prie proceso, e, kurio dėka dauguma pripažįsta, kad ambicingesnė klimato politika ES ekonomikai gali būti naudinga. Tad aš manau, kad tai yra iš tikrųjų didžiulis žingsnis pirmin, lyginant su tuo, kas buvo sakoma prieš keletą metų, kai buvo kalbama, kad reikia rinktis ekologiją arba ekonomiką. O dabar šita fazė jau yra, sakyčiau, baigta. Mes dabar jau žinome, kad galime kombinuoti ekonomiką ir ekologiją ir turim tai daryti. Ir šią savaitę, kai skelbiama žalioji savaitė Europoje, Europos komisija rengia visą eilę veiklos e, ir užsiemimų susijusių su žaliaja veikla. Yra keliami klaus, klausimai susijęs su energetikos, pavyzdžiui, efektyvumu. Mes žinome dabar, kad mes e, turime renktis dirbti efektyviai. Resursus turime, turime naudoti efektyviai, nes tik taip galėsime pasiekti geresnių ekonomikos rezultatų. Na ir paskui galiausiai kyla klausimas, ar mūsų vyksta 30 procentų sumažinti išmetalus ar ne. Norėčiau pasakyti, kad diskusijos buvo tikrai įdomios ir dabar egzistuoja čia parlamente platus konsensusas siekti vidaus e, tikslų, kurių, kurių e, juos galėtume vertinti 25 procentais. Ir manau, kad visos politinės partijos pritarė šiam tikslui. 25 procentai tiek sieks siūlymas sumažinti išmetalus ES viduje. E, jeigu pažvelgtume, kas vyksta rinkoje, tai tuomet pamatytume, kad 30 procentų yra tik tas nedidelis simbolinis žingsnelis, kurį reikėtų žengti. Ir tai būtų. E, tačiau kol kas lik 30 procentų yra sakoma, kad, na, jaučiamas tam tikslas slogutis, kad neva neįveiksim tų to, to 30 procentų ribos, bet vidaus sumažinimas 25 procentų visiems atrodo visai priimtinimas. Na ir gaila dėl tokio argumentavimo, nes Matoma jau, kad visi e, kad situacija yra tokia, kad visi esame pasirengę 25 procentus sumažinti išmetalus Europos Sąjungos viduje, tai kodėl nesumažinti, nesiekti bendro sumažinimo 30 procentų? Aš manyčiau, kad mes turime teikti pakeitimą, mes tą darysime teiksime konsoliduotą pakeitimą, dar ne visos partijos tam pritarė, tačiau mes siūlysime iš metalų sumažinti 30 procentų. Balsavimas vyks rytoj ir aš galvoju apie tos žmonės, kurie rėmė 25 procentų sumažinimą ES viduje. Aš tikiuosi, kad tie žmonės galės pritarti mūsų siūlymui ir sakys gerai, tarkime dėl 30 procentų. Na, o mes tuomet kaip aplinkos komitetas galėsime dirbti kartu ir galėsime neliūdinti buntę savo atstovų, sakykime, kad štai mes irgi pritarėme 30 procentų sumažinimui. Tai aiškiai parodys, kad Europos parlamentas aplinkos saugos rytyje irgi nori vaidinti reikšmingą vaidmenį, primant reikiamus teisės aktus. Aš tikiuosi, kad rytoj viskas vyks sklandžiai, nes tas žingsnelis yra tikrai nedidelis. Nuo 25 procentų sumažinimo Europos Sąjungos viduje iki 30 procentų. Na, jeigu nesutarsime dėl to, linkiu kolegoms sėkmės, kad jie galėtų tinkamai paaiškinti, kodėl jie apsisprendė taip, o ne kitaip. Aš tikiuosi, kad rytoj mūsų pozicija mums pavyks apginti, nes esu pranešėjęs šio klausimo ir man šis klausimas labai rūpi. Dėkui. Uh, Ačiū. Tikiuosi, kad tinkamai patirbėsime kitų kartų uh, labui ir tai yra vienintelė priemonė tų tikslų pasiekti. Svarbu išsaugoti planetą kitoms kartoms. Helman, ot prašau. Dėkoju. Aš esu žaliųjų e, e, atstovas spaudai, atsakingas už klimato politikos klausimus. Kai matome, kaip Europa vertina šį klausimą, tiesiog skaudu. Ir ypač mane gazna ta baimė, tas atsargumas, tas uh, ribotumas, kadangi Europa nerodo drąsos. Mes manome, kad ji turi galų gale apsispręsti, kokį vaidmenį ji vaidins šiame šimtmetyje. Ar ji nori būti nustumta į pašalę, o Junktinės Amerikos valstijos ir Kinija toliau žais savo žaidimus, ar Europa iš tikrųjų nori būti aktyvus šio proceso dalyvis ir imtis iniciatyvos atsakomybės už ateitį. Europa turėtų pati suformuluoti tikslus, atsižvelgdama į riziką, į pavojus ir todėl manome, kad mažinimas 30 procentų iki 20 metų yra savaime suprantamas dalykas. Kitas dalykas - reikia žengti žingsnius įgyvendinant šią politiką. Pavyzdžiui, kodėl ne, iki šiol nenustatytas privalomas e, veiksmingumo tikslas. Ir trečia, tarptautiniu mastu reikia parodyti, kad ES iš tikrųjų yra labai svarbus proceso dalyvis. Tai, ką Haiko pasiūlė, aš manau, reikia pasisakyti už 30 procentų, o galbūt šiame mūsų bendrame susitikime vertėtų e, tiesiog parengti kreipimąsi į rytojaus posėdžio dalyvius dėl 30 procentų tikslo. Žinau, šitų diskusijų yra klausomasi ir aš tikiuosi, kad šios mintys bus išgirstos iki rytojaus ryto posėdžio. Ačiū už pamokymus, kokie uždaviniai turi mums atitekti parlamente. Aš ilgai dirbu šiame komitete. Žinoma, domiuosi ir procentais, tačiau aš žinau, kad nepriklausomai nuo to, ką bepritar, benutartume, ir tai, ką kalbėjo kolega Oto, reikia pripažinti, kad ir po Kyoto, ir po kitų konferencijų ir susitarimų skirtingai yra įgyvendinami mūsų sprendimai. Todėl šis klausimas dėl 20, 25 arba 30 procentų tikslo yra susijęs su tuo, kokiamis priemonėmis sieksime šio tikslo. Todėl reikėtų ne tik tai suformuoluoti privalomus tikslus, bet ir įgyvendinimo tikslus reikia numatyti, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į socialinius aspektus ir kitus dalykus. Todėl man būtų įdomu, kokias priemonės jūs pasiūlytume, kad galėtume pasiekti to tikslo 25 procentai plus x. Norėčiau paklausti, kokios galimybės kontroliuoti valstybių veiksmus pagal Kyoto protokolą kadangi nėra tokio organo, kuriame būtų nusprendžiama vienbalsiai dėl tam tikrų veiksmų, tačiau ir tai padarius nėra jokios galimybės nubausti kaip nors tas valstybės, kurios nesilaiko tų tikslų. Ir kitas dalykas, mano manimu, yra štai koks mes galėtume numatyti ir didesnį tikslą, jeigu gautume iš valstybių įsipareigojimą dėl miškų naikinimo, sustabdymo, žinodami, kad CO, CO2 mažinimo potencialas yra didžiulis Afrikoje. Ir čia reikėtų galvoti apie tūkstantinį faktorių. Ir todėl Kankūno susitarimas, ko gero, nėra toksai blogas, turint omenyje būtent tą situaciją Afrikoje, naikinant miškus. Siondi Linkė. Ralfas Linkertas iš kairiųjų frakcijos. Ačiū. Aš esu Bundestago koordinatorius kairiųjų frakcijoje. Žinoma, labai svarbu nustatyti kelius, kaip mes sieksime tų 30 procentų sumažinimo. Uh, Tie, kurie kilė iš rytų Vokietijos, žino, kokių perversmų teko patirti rytų Europai. Ir dabar dar vienas naujas perversmas mūsų laukia. Taip kaip pas mus buvo sakoma, kad vėjo malūnui reikia daugiau elektros energijos, kad jis suktųsi, negu kad jis jos pagamina. Tokios, tokio skeptiškumo e, dar vis laikosi daugas. Ir todėl ES turėtų paremti būtent rytų Europos šalyse programas, kurios padėtų sumažinti žmonių skepticizmą energetiko, žaliosios energetikos atžvilgių. Būtent rytų Europos šalise labai svarbu keisti poziciją. Reikia išaiškinti, kad kalbama ne tik apie energijos gaminimą, bet kalbama ir apie apskritai ekonomikos e, skatinimą, apie darbo vietų kūrimą ir panašiai. Tokiu būdu galima būtų sumažinti e, tą neigiamą požiūrį į žalėją energetiką, kad ir Lenkijoje, kuri buvo minima, Lenkija turi didžiulį žaliosios bioenergijos potencialą. Todėl, manau, reikėtų ne tiek teikti argumentus, kiek e, pateikti gerus pavyzdžius. Kaip nacionalinis parlamentas mes ne visuomet galime tai padaryti. Mes Galime tik tai būti gerų, pavyzdžių, būti gerų pavyzdžių kaip šalis, bet vat, Europos parlamentas, Europos Sąjunga būtent galėtų nu, nurodyti kelius ir pateikti tuos pavyzdžius, kaip nugalėti tokį skeptišką požiūrį. Ačiū. Na, vidutinio laikotarpio finansinė perspektyva bus dabar nemenkas išbandymas artimiausiam septyneriem metam dabar planuojami finansai, tai reikia tikrai perkelti milijardinės investicijas veiksmingumo link. Tai yra struktūrinės politikos uždavinys. Ir kova bus tikrai nelengva. Aišku, kad yra ir kitokių poreikių, ir kitokių e, siekių, sakykime, statyti kelius ar oro uostus ir panašiai. Na, o dabar Linda McKevin. Um, well, I just wanted to welcome everybody to... Dėkoju, sveikinu su atvykusius į posėdį. Esu Linda McKevan iš Junktinės karalystės, priklausau darbo partijai, esu koordinatorė socialistų ir demokratų grupiai šiame komitete. Manau, kad tikra e, naudinga yra išklausyti, kas vyksta Vokietijos parlamente. Turiu klausimą. Jūs palaikote ryšių su kitų šalių parlamentais. Kokie tai yra ryšiai, kokius jūs palaikote? Nes iš tikrųjų šiame parlamente dėl klimato kaitos irgi nėra lengva siekti sutarimo. Tačiau jeigu sutarsime, e, sutarime dėl to, kad 2008 metais prieėmė teisės aktų paketą, mes e, susitarime dėl kai kurių dalykų, turime kelti klausimus, kaip mes spręsime šias problemas, kaip suderinsime ekonomikos reikalus su ekologijos klausimais. E, Briuselėje mes susidurime su lobistų spaudimu ir labai dažnai tie lobistai yra vokiečiai, kurie nenori, kad būtų priimti didesnis įpareigojimai mažinti CO2 išmetalus. Ar jūs palaikote kontaktus su Vokietijos pramonės atstovais? Ar, ar ką jie jums sako? Kokie jūsų santykiai su tais lobistais, su lobistais, kurie mums trukdo priimti reikiamus teisės aktus? Dėkui. Das letzte Wort haben zwei Frauen, die Dagmar. Dar kalbės dvi moteris, Dagmar Rotperint iš parlamento ir gal ponė Bulink Šrioter dar atsakys į šį klausimą. Daugiau lyg ir niekas tai reiškia, nepareiškė norų. Ne, Josefas Fel dar kalbės. Taigi, tęsime diskusiją, laiko dar turime. Taigi, Dagmar nepasakė dar paskutinio žodžio, dar ir kiti dar pasikalbėjo. Ne, aš niekada nesiekiau pasakyti paskutinio žodžio, sako Dagmar. Aš mėginu tai padaryti, bet man nesiseka. Aš klausiau kolegos Ot mm, ir iš pradžių visai nenorėjau kalbėti, bet kai man pradeda kas nors skūstis Europą, tai aš aišku labai susierzinu. Aš parlamente dirbu penkias kadencijas, buvau daug koordinatorė visame komitete, ne tik frakcijoje ir puikiai atsimenu kai kolega Ot arba panašus kolegos mus ragindavo būti drąsiu, drąsiais, tai aš tikrai galiu pasakyti, kad kas tie drąsuoliai buvo, tik ne vokiečiai. Mes viską turėjome priversti jūs padaryti. Gal tikrai galėsim to išsiaiškinti, kokie tie įstatymai buvo priimti, kuriuos jūs priėmėte, priėmėte savo iniciatyvą, o ne mūsų. Žinoma, tai nėra galbūt tai taip svarbu, čia skonio reikalas. E, Taigi tik vienintelis įstatymas Vokietijoje buvo geresnis negu, europinis įstat, negu europinė teisė. Deginimo, šiukšlių deginimo įrenginių įstatymas. O visi kiti e, teisės aktai buvo priimti Europos Sąjungoje ir Vokietija tiesiog turėjo juos įgyvendinti galim lyginti visas kitas teisės rytis žemės ar vandens švaros užtikrinimo teisės aktus ir panašiai. Labai lengva pasakyti, mes pasisakom už 30 procentų sumažinimą. Pone McKevin tai pasakė labai britiškai, labai atsargiai. Parlamente yra atstovų iš 27 šalių, iš skirtingiausių struktūrų. Su visais reikia mėginti susitarti dėl rezultato, kuris nebūtų tik popierinis. Aišku, kad galime priimti 30 procentų tikslą, tačiau niekas jo neįgyvendins, kadangi nėra struktūrų, kurios galėtų tai padaryti atitinkamose šalise. Taigi, aš visuomet stengiausi eiti pačiu ambicingiausiu, sunkiausiu keliu, tačiau esmė yra rezultatas, kurio pavyksta pasiekti ne popieriuje, o realybėje. Ir tikrai nesu tikra, kad tokį tikslą pavyktų pasiekti. Kaip tik Linda McKevan ir pasakė, kad, kad Kijoto protokolo neįgyvendino būtent pačios šalis. Vokietija čia buvo viena iš pirmųjų. Taigi, jeigu siūlote parengti kažkokį tai pranešimą, tai aš taip pat noriu Jūs paraginti truputėlį e, pabarti ir savo vyriausybę, kad ji būtų aktyvesnė. Atrodo, kad mes, atrodo, kad mes pradedame atakuoti vieni kitus. Hans Josef Feld. Dėkuoju, pirmininkė. Žinoma, malonu dalyvauti tokioje aktyvioje diskusijoje, išklausyti argumentus ir atsakyti juos. Tokia diskusija vyksta ir visuomenėje, todėl ji yra naudinga. Aš pritariu nuomoniai, kad Europa klimato saugos srityje turėtų parodyti pavyzdį ir pasiekti apčiopiamų rezultatų, ypač veiksmingumo srityje, atsinaujančių energetikos šaltinių paieškos srityje ir, e, žinoma, tai, ką minėjo kolegė reikalingi nacionaliniai įstatymai, įstatymai priimti Vokietijoje, kurie turėjo tam tikros įtakos ir kitose valstybėse. Aš manyčiau, nereikėtų sustoti pusiaukelėje, reikėtų prisiminti, kad ir kitų valstybių ambicijos šioje srityje yra pakankamai didelės. Turėčiau priminti Kiniją, kuri galvoja ne tik tai naujas technologijas ir atsinaujinančius energetikos šaltinius ir dėl ekonominių paskatų nuolat masto apie naujasias technologijas, kurios padės e, atsverti tuos nuostolius, kurie atsiras dėl uh, gamtos išteklių mažėjimu. Todėl mes turime prisijimti šitos iššūkius ir taip pat išlaikyti aukštą Europos technologinį lygį. Todėl mes turime galvoti ne tik tai apie klimato apsaugą, bet ir galvoti apie kitus svarbius dalykus, pavyzdžiui, 20 procentų veiksmingumo tikslą, kuris tap, turėtų tapti privalomas ir taip pat e, greičiau įgyvendinti tikslą susijusi su atsinaujinančių energijos šaltinių įdėgymu. Taigi mes juntame iš ekonomikos ne tik tai spaudimą, bet ir uh, turime galvoti apie nacionalinės pramonės atstovus, kurie turėtų uh, galvoti apie atsinaujinančių energijos šaltinius, kadangi būtent šioje srityje susijusiai su aplinkos apsauga dirba 370 tūkstančių e, darbuotojų. Taigi mes turėtume bendrai susijęti ES pastangas ir užtikrinti, kad ir eksporto srityje mes nepra, nepralaimėtume. Ja. Dankeschön. In der Tat, klar. Ačiū. Na, aišku, nesismulkinkime taip smarkiai. Žinoma, atsinaujinančių energijų įstatymas Vokietijoje buvo pavyzdžių daugeliu šalių. Tikra tiesa, tai buvo persilaužimas atsinaujinančios energetikos srityje, taip galima pasakyti. Na, Matijas Grotė toliau. Taip, šis įstatymas buvo tikras konsensuso pavyzdys Vokietijos bundestage. Tai buvo viena iš tokių iniciatyvų, kuri kilo pačiame parlamente. Tai buvo 92 metais. Jis buvo peržiūrėtas, padarytas daug veiksmingesnis ir eksportuotas į užsienį, jeigu galima tai pasakyti. Žinau, apie ką kalbu, kadangi aš esu kilęs iš tokio regiono, kur 105, mes padidinome iš vėjo išgaunamos energijos kiekį 150 procentų ir ketiname tą daryti ir toliau. Linda McKevan pasakė labai svarbų dalyką. 2008 metais mums pavyko padaryti didžiulį darbą. Mes priėmėme klimato paketą. Linda McKevan dirbo su emisijų priekybos sistemos teisės aktais. Tai buvo labai sunkus darbas, jai reikėjo belstis į labai daug durų, ypač Vokietijos pramonė priešinosi šiam teisės aktui, bet jos pastangomis buvo žengtas didžiulis žingsnis į priekį. Ir suformuluotas tas 30 procentų tikslas, jeigu didžioji žemės gyventojų dalis pritartų tam, mes taip pat tą padarytumėm. Kaip tai organizuoti? kitas klausimas. Emisijų priekybos sistema pasirodė e, patekusi į aklavietę pastaraisiais metais. Tuomet reikėtų ieškoti kitų kelių. Mes rytoj balsuosime dėl pranešimo šiuo klausimu ir manau, kad šiame pranešime susitarta dėl labai svarbių dalykų. Šalies viduje sąjungos viduje mes einame nuo 20 iki 30 procentų tikslo, tai yra didžiulis žingsnis pirmin. Ir jeigu mes priimsime šį pranešimą didelę balsų daugumą, tai toks iniciatyvinis pranešimas, nors teisės aktam tiesioginės įtakos ir neturės, bet turės vertę iš moralinės pusės. O jeigu mes priimsime jį tik šiaip ne taip, vargais negalais, tai jokios vertės jis neturės ir niekada nepavirs jokių įstatymų. Aš tikrai žinau, kaip vyksta, nes esu pats dalyvavęs ne vieno teisės akto ir automobilių srityje rengime. Jeigu tik priimama nedidelė balsų dauguma, tai įgyvendinimas iškart pradeda strikti. Rezoliucijoje, manau, dabar tikrai yra pasiektas labai geras kompromisas. Per pusę metų pavyko suformuluoti tokį tekstą ir manau, kad jeigu pavyks priimti jį didelę baltų, balsų daugumą, tai bus labai svarbus žingsnis. CDM sistema man tikrai atrodo jau atgyvenusi. Ir tas joint implementation sistema taip pat. Ir aš manau, kad reikia ieškoti naujų instrumentų šios politikos įgyvendinimui. Ingbertas Lybertas iš Krikščionių demokratų frakcijos. Dėkoju. Nuolatos minimas vienas argumentas, kai kalbam apie pereimą prie uh, atsinaujinančią energetiką. Žmonės esą nepriima tų vėjo malūnų parkų, jie nenori pereiti prie tokios energetikos. Aš galiu papasakoti iš savo patirties. Mm, esu iš šiaurės Vokietijos, prie šiaurės jūros, šiaurės jūros pakrantės, beveik prie Danijos sienos. Ten stovi tūkstančiai vėjo malūnų, daug daugiau negu Badenė ir Baden, e, Bavarijoje ir Baden-Württembergė kartu paėmus. Taigi ir Vokietijoje yra didžiulių regioninių skirtumų. Bet ką noriu pasakyti, mes išplėtėme vėjo malūnų parką pritarint visuomenį ir pritarint gyventojams. Ir dabar mūsų bendruomenės siūlo savo teritorijas e, naujų vėjo jėgainių statybai. Daug daugiau negu mes ketiname tokių statyti, kadangi e, žmonės patys yra tų jėgainių savininkai arba iš dalies jų savininkai, ekonomika yra skatinama ir žmonės aiškiai mato, kad atsinaujinanti energetika yra tiesiogiai susijusi su ekonomikos skatinimu. Tokiu būdu mums tikrai pavyko skatinti atsinaujinančią energetiką, pritariant žmonėms ir paskatinti tam tikrų galbūt mažiau išsivyščiusių regionų ekonomiką. Manau, kad tai yra puikus pavyzdys žmonėms, kurie ryšis eiti šiuo keliu. Ačiū. Dėkoju. Aš dabar norėčiau išsakyti savo mintis. Kolegės priekaištai tikrai pagristi, kadangi ES lygių yra labai daug stiprių lobistų grupių, grupių atstovaujančių ypač e, automobilių pramonės interesams. Todėl labai gerai, kad mes susitinkame, diskutuojame, plačiau aptarėme įvairias temas ir žinome, e, pateikėme konkrečių pavyzdžių, kliūvinių, dėl kurių reikėtų apsispręsti. Suprantama, kad yra tam tikro skepticizmo, netikrumo dėl darbo vietų išsaugojimo, dėl to, kam turėtų būti teikiama parama. Ir žinoma, jeigu mes neatsižvelgsime į šiuos dalykus, nieko nepasieksime. Žinoma, kitas dalykas tie 30 procentų. Reikia pirmiausia atsakyti klausimą ne tik dėl to tikslo suformulavimo ir dėl to, kaip mes įgyvensindysime šį tikslą. Kitas dalykas, mes turime parengti aiškias nuostatas, kadangi tam tikrose ES valstybėse e, dėl socialinių e, griežtų priemonių yra išeinama į gatves, protestuojama ir taip toliau. Todėl į visą tai reikia atsižvelgti, diskutuoti daug intensyviau mąstyti ir apie finansavimą. Taigi aptarėme pirmąją mūsų temą klimato apsaugos klausimą. Aš manau, kad Bundestago atstovai padrasino mus parlamente e, formuluoti ambicingesnį mažinimo tikslą. Aš sakyčiau, kad mes einame būtent šiuo keliu, galvodamas apie balsavimą rytoj ir tikėdamasi, kad jam bus pritarta ir plenarnėje sesijoje. Be to, šita tema bus aptarinėjama ir ministrų taryboje, komisija dar nėra galutinai apsisprendusi ir aš galvodamas apie e, Durbano konferenciją žinau, kad dar bus 3-4 kartus e, grįžtama prie šio klausimo Po to ES pirmininkaus mūsų kaimynė Lenkija. Lenkija turės pareikšti ir savo poziciją ir, žinoma, nukreipti ES veiksmus tam tikrą linkmę, galvojant apie susitikimą Pietų Afrikoje. Mes jau turime sprendimų dėl 2050 metų Ir žinoma, jeigu mes nepasieksime šio dešimtmečio tikslo, tai savaime suprantame, negalėsime galvoti apie tikslų įgyvendinimą iki 2050 metų. Taigi dėkoju Jums už pasisakymus, jie buvo labai įdomus ir svarbus. Ir manyčiau, kad Jūs paminėjote pas pačias svarbiausias temas. Dabar antrasis mūsų aptarimos temos klausimas tai yra šaltinių įvairovė. Mes esame parengę komunikatą, kuris dar nėra teisės aktas, tai yra tiesiog pagrindas pradėti diskusiją apie e, energijos, e, energetikos veiksmingumą ir taip pat apie išteklių veiksmingumą. E, ir komitete bus aptariami įvairūs su šiais klausimais susiję dalykai. Aš manau, kad diskusija bus kreipiama būtent šią linkmę. O rytoj, paskelbent žalėją savaitę, tikiuosi, kad jūs dalyvausite dėl bio įvairovės. Turėčiau priminti Nagojos konferenciją, Bundestago atstovai taip pat dalyvavo joje. Mes turime prisiminti Norvegiją, kuri parengė vienintelį teisės aktą apie bioįvairovę, kadangi genetinė medžiaga buvo paimta būtent iš Norvegijos. Ir todėl iškilo diskusija dėl tų išteklių, kuriuos reikėtų e, saugoti. Ir po to tą diskusiją perimsime, tai tapo platesnė ir buvo pradėta galvoti apie tarptautinį kontekstą, todėl čia mes nieko nepasieksime tik tai laisvanoriškų pagrindų, reikėtų galvoti apie platesnio masto strategiją. Chris Davis paprašė žodį, žodžių pirmasis, prašau, Chris. Dėkoju. Tarptų paminėtų tikslų yra ir siekis atkurti žuvų išteklius iki tvaraus lygmens per penkerius metus. Um, dabar 13 metų Liepą komisija tikisi, kad pavyks priimti siūlymus dėl reikšmingos bendro, reformos e, žuvininkistės politikos rytyje. Žvejybos politika turėtų tapti paremta žymiai tvaresnių požiūrių. Kai kuri informacija jau buvo paskelbta, bet tam tiems ambicingiems pasikeitimams reikalingas politinis palaikymas. Mes parlamente balsavome praėjusią savaitę. E, du ir vienas. Toks buvo balsavimo santykis ir sunku sustarti dėl subsidijų padidinimo tokiu, tokiu atveju. Na, o subsidijų didinamos e, netvariai. Tai reiškia, kad ir pati žvejybos politika, mano požiūriu, bus netvari. Dauguma vokiečių pritarė tai politikai. Tai aš turėjau, norėčiau ir paklausti, o kur yra Vokietijos parlamentas, kai sprendžiami štai tokios svarbos klausimai? Matijas Mieš. Matijas Mieš. SPD frakcijos atstovas spaudai. Aš norėčiau pakalbėti netiesiogiai klausimą susijusi su žvinkis politika, bet, bet susijusi su žemės ūkio politika. Komisaras atsakingas už šią sritį pateikė pasiūlymą, kuris gali būti labai svarbus išsaugant bio įvairovę, kadangi žemės ūkio subsidijas reikėtų sieti su e, klimato apsaugos tikslais, taip pat bioįvairovės e, išsaugojimo tikslais, kadangi Ta pasiūlym, tam pasiūlymu mes pritarėme ir savo bundestage, kadangi to pasiūlymo esmė netiekti subsidijas apskritai, bet jas sieti tarpusavyje ir aš galvoju, kad galbūt reikėtų pasitelkti tokią praktiką į pagalbą įgyvendinant ir žuvinkysės politiką. Tai yra siekiant susijęti įvairias ekonomikos sritis. Aš manau, kad artimiausiais metais bus aptariami šį klausimai ir, manyčiau, reikėtų išreikšti pritarimą tokiam požiūriui, kadangi ekonomiką reikia sieti su uh, ekologijos ir kitais tikslais. Ačiū, panas Aikos. Dėkoju. Klausimas yra susijęs su įvairovė. Be abejo, pozicija netokia pati kaip klimato klausimu. Mes žinome, kokie yra tikslai, konkretus tikslai Mes žinome, kad sprendžiant iš metalų mažinimo problemą, tuo pačiu pagerinsime ekonomikos reikalus, tad mus visą tai ir ragina ir toliau žengti tą pačią kryptim. O čia mes kalbam kažkokius bendrus tikslus. Europos Sąjunga kalba apie tai, kad 2020-aisiais norime, kad būtų pasiekti įvairovės išsaugojimų tikslai. Visą tai yra labai gražu, bet ką konkrečiai tai reiškia? Aš manau, reikėtų E, susitarti, kas ką reiškia. Kaip Krizdėvis sakė, ES turėtų apsispręsti, kokie bus konkretus pasikeitimai žemės ūkio srityje, žuvininkystės srityje, žuvininkystės politikos srityje ir panašiai, kaip bus su subsidijomis. Tai reiškia, kad mes turime atsižvelgti į tai, kad mums reikia skirti atitinkamas subsidijas tam tikrose srityse, kad reikia vadinamai dizelinį, raudonai dizelinį kūrą, skatinti to kūro naudojimą. Ir priešingų atveju E, pralaimėsime kovą už įvairovės išsaugojimą. Tai reiškia, kad visos tos priemonės palies bendrą žunikystės politiką, bendrą žemės ūkio politiką, nes pasikeitimai šių politikos rytyje yra būtini, priešingų atveju galime susitarti dėl pačių gražiausių tikslų, e, susitarti dėl įvairovės išsaugojimo, bet juk mes turime susitarti dėl konkrečių dalykų, nes e, bendroji žemės ūkio politika arba bendroji žininkistės politika, jeigu nesikeis, subsidijų politika, jeigu nesikeis, niekas nesikeis. Ir aš manyčiau, kad 2020 metų gražus tikslai turi tapti labai konkrečiais, ne bendrais, labai konkrečiais tikslais, tik tada galėsime žengti pirmin. Dėkui. Ja, Gaius Julius Cezaris. Taip, dabar ponas Gaius Julius Cezaris iš Krikščionių demokratų frakcijos. Taip, kai kalbam apie rūšių išsaugojimą, Tai, žinoma, yra visų pirma nacionalinis uždavinys. Bet, žinoma, kiekviena valstybė stengiasi apsaugoti ir savo ekonomiką, savo žemės ūkį, suderinti ekonomikos ir aplinkosaugos siekius ir tikslus. jeigu 13 metais pasibaigiančią subsidijų mokėjimo tvarką ateityje susijęsime su tam tikra aplinkos sauginė politika, tai tikrai būtų nebloga galimybė susijęti žemės ūkį, miškininkystę su aplinkosaugos tikslais. Tai turėtų būti susiję, žinoma, su tam tikraus sąlygų įgyvendinimu. Tačiau tarptautinė prasme turime savęs paklausti, ar nereikėtų imtis priemonių, kurios būtų efektyvesnės perskirstant finansinės lėšas. Galbūt būtų galima susitarti sutarčių pagrindų su tam tikromis šalimis, kai kas jau yra ir daroma šioje srityje. Uh, Bet reikėtų pagalvoti, ar nevertėtų tarti su tomis šalimis e, susijęjant aplinkosaugą su miškų išsaugojimu, su rūšių įvairovės išsaugojimu, tiesiog susijęjant ir mokėjimus skirtus toms šalims. Manau, kad čia mums reikėtų parodyti daugiau iniciatyvos. Toks būtų mano prašymas Europos parlamentui. Ačiū biologinės įvairovės išsaugojimas yra nacionalinis uždavinys, energetikos politika irgi yra nacionalinis uždavinys, bet kartu ir nėra toks vien tik nacionalinis uždavinys, nes mes turime daug aukštesnių tikslų ir turime apsaugoti visą kontinentą nuo klimato kaitos padarinių. Europos Sąjunga nustato visiems bendrus tikslus, taigi yra tai tam tikras tarptautinis aspektas. Lenkijoje sužinojau, kad vienodų, vien, išmokų suvienodinimas taip pat vienas iš svarbiausių klausimų, kurių Lenkija imsis kaip pirmininkaus Europos Sąjungai, kad Lenkų ūkininkai ir vakarų ūkininkai gautų tokius, tokias pačias išmokas. Uh, Kita tema, kurią mm, blokuoja ir Vokietija, ir kitos šalis, yra žemės apsauga. Žinoma, žemė niekur neiškeliauja, bet vis tiek e, būtų tikrai neblogai Europos mastu reglamentuoti žemės apsaugos klausimus. Yra daugybė šalių, kurios šioje srityje tikrai dar nieko nėra nuveikusios ir reikėtų nustatyti visiems įpareigojančius tikslus. Uh, Ir bent jau dabar yra tam tikra blokuojanti valstybių mažuma šioje srityje ir nelabai ką pavyksta čia padaryti. Ralfas Linkertas. Biologinė įvairovė yra labai plati tema. Galėčiau patikti mažutį pavyzdį. Paukščių ištekliai Vokietijoje tikrai dabar yra atsigavę, mes einam teisingų kelių. Uh, pievose ir laukuose yra kiek praščiau. Todėl ir grįžtame prie tos žemės ūkio temos. Reikia susijęti subsidijas su aplinkosauginiais tikslais. Mes, kairieji, visuomet sakome, kad reikia nustatyti politikos perspektyvas, taip pat ir žuvininkystėje ir visose kitose srityse. Žuvų išteklių apsauga, ir žvėjų egzistencijos apsauga turi būti susijęti tikslai. Tačiau jeigu išteklių nebus, tai ir žvėjų egzistencijai grės pavojus. Manau, kad ES turi tik kištis į šios dalykus daug intensyviau, nes nacionaliniai parlamentai čia yra nepajėgus. Norėčiau tikrai padėkoti ES už direktyvas, kaip vandens direktyva ir chemikalų direktyva, kurių nacionalinių lygmenių nieko met nebūtume prieėmę. Pramonė visuomet susiranda savo naudingesnį partnerį. Kartais jai naudingesnis yra Europos parlamentas, kartais nacionalinis parlamentas. Aš manau, kad tikrai labai naudinga pasikeisti informaciją ir nesipykti tarpusavyje, o ieškoti to kompromiso, kaip tai daro ir pramonė, ieškodama lengviausio kelio. Aš pritarčiau savo kolegoms, e, kurie sako, kad tikrai yra labai E, kad yra tikrai labai e, kenksmingos pramonės ir su ją labai sunku kol kas yra susitarti. Aš žinau vieną upę, kuri yra užteršta druska ir yra praktiškai negyva, bet druska nėra laikoma naudingų chemikalų. Anne Rosbach. Aš taip pat dalyvau Nagojoje konferencijoje, kurie buvo aptariamas bioįvarovės klausimas, o po to, kai nuvykau į Meksiką, ir ten bioįvairovė buvo aptarta tik tai kaip antrailis klausimas. Aš esu iš šalies, kur tiesiog bijomas medžių, kadangi medžiai gali nukristi į kaimyno kiemą. Ir todėl lapai. Ir todėl norėčiau pasakyti, kad čia parlamente tampu euro skeptikė Tačiau mums reikia grįžti, atsigręžti link piliečių ir išsiaiškinti, kad mes susiję mums reikalingi įvairūs augalai, kadangi jie yra naudingi mažinant tą žalą, kurią gamtai padaro įvairios monokultūros. Todėl mes turime parodyti, kad gamtoje daug kas susiję tarpusavyje. Ansas Josef Fel. Dėkuoju. Dėl subsidijų žemės ūkio srityje, ekologijos srityje yra labai svarbus ir mes turėtume tiesiog susidaryti konkretų vaizdą apie finansavimą. Puikiai žinome, kad atsinaunantis energetikos šaltiniai yra subsidijuojami labai intensyviai, tačiau iš tikrųjų situacija kiek kitokia. Paryžiaus tarptautinė aplinkosaugos agentūra informavo, kad 300 milijonų, 312 milijardų e, eurų tenka būtent e, e, Viele Staatshaushalte. Iškastiniam kūrui, o tiesioginės investicijos atsinaunančiai energetikai yra daug mažesnės. Todėl ekologiškai vertinant šitos investicijos į iškastinio kūro e, e, plėtrą nėra niekaip pateisinamas, kadangi reikia atsižvelgti į, ir į valstybių įsiskolinimą, į biudžet, neigiamą biudžetą, todėl reikėtų atsižvelgti Europos mastu į tai, kad toliau nebūtų toleruojamos tokios tiesioginės subsidijos. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra išmokamos subsidijos e, tiems, kas mažina anglies sunaudojimą, tačiau reikėtų prisiminti ir Ispaniją, kuri tiesiog išmokomis iš biudžeto e, mažina laivams skirto dizelio kainą. Todėl mes turime kurti bendrą strategiją ir, šį, ir turėtume siekti, kad tos tiesioginės investicijos tariamai ekologijos sektoriui būtų mažinamos arba kitaip perskaičiuojamas. Švabė. Pana Švabė. Pirmininkė kolegos ir kolegės. Buvo iškeltas klausimas, ką Vokietija nuveikė žuvininkystės, jūrų politikos klausimų ir žemė apsaugos klausimų. Uh, Na, mes šiandien Vokietijoje, čia esame Europos parlamente. Ir man atrodo, kolegos Ot pasisakymas buvo neteisingai interpretuojamas. Kai kalbam apie Europą, tai kalbam apie visus. Aš taip pat esu europietis. Taigi čia nėra tik tai jūsų reikalas ir e, tai nėra kreipimasis tik į Europos parlamentą. Tačiau aš vis dėlto nusivilčiau, jeigu mm, nepasiektume to 30 procentų kaip tikslo kadangi Vokietijoje tikslai yra dar e, didesni. Vis dėlto yra taip, kad kartais tarp frakcijų ir tarp vyriausybių yra visiškai skirtingos nuomonės, kai kalbama apie jūrų ir apie sausumos žemė apsaugos politiką. Galiu kalbėti tik už socialdemokratų frakciją, bet Vokietijoje ir jūrų politikoje, ir žemės e, apsaugos politikoje mes siektume daug ekologiškesnio požiūrio, kad mūsų vyriausybė jo laikytųsi. ir nesivaikytume tik ekonominio interesų, pavyzdžiui, kai kalbame apie automobilių pramonę, apie ribinės iš metalų vertės ir panašiai žodžiu, aš manau, kad Europos parlamentas ir mūsų parlamentas yra labai panašioje situacijoje, kai kalbam apie pramonės e, santykius. Uh, E, todėl labai džiaugiuosi ir šią diskusiją, kad mes pasidaliname mm, savo problemomis ir suprantame, kokioje padėtyje kiekvienas mes esame. O tikslai mūsų visų yra bendri. Ačiū, dar noriu pasisakyti du kolegos, Karl Hans Fro, Karl Hans Fro, Florence nenori jau kalbėti ir Oliver Kryša. Na, aš galiu pritarti prieš mane kalbėjusiam e, kolegai. E, kai kalbam apie biologinę įvairovę. Europos Sąjunga tikrai daug pasiekė ir Vokietijoje daug ko nebūtų galima buvę įgyvendinti, jeigu ne ES teisės aktai, pavyzdžiui, Natura 2000 ir kiti teisės aktai. Vokietijoje tikrai nebūtų buvę įmanoma pasiekti tiek daug. To, kalbant apie šią temą, mes Žinoma, labai dažnai sakome, kad taip, reikia saugoti to gražų miškus, negalima statyti ten gatvių ir panašiai, bet kai pereiname prie Europos, tada atsiranda labai daug pramonės interesų ir tada jau viskas atrodo visai kitaip. Norėčiau pritarti kolegai Švabui. Bundestage vyksta labai aistringos diskusijos, dėrybos dėl konkrečių veiksmų, kaip saugoti e, tą aplinką kaip įtakoti bendrą žemės ūkio politiką ir panašiai. Jeigu pažvelgsime į paukščių pasaulį, paukščių išsaugojimą, e, tai labiausiai grėsmė yra iškilusi toms paukščių rūšims, kurios gyvena dirbamose žemėse. Tai reiškia, žemės ūkio politika tiesiogiai veikia rūšių išnykimą. Taigi čia mes abstrakčiais tikslais negalime apsiriboti, turime siekti konkrečių tikslų ir prasm... bandyti formuluoti prasmingus pasiūlymus. Tikrai tikiuosi, kad Europos parlamentas galės nukreipti ne visuomet tokią konkrečią Bundestago poziciją. Ačiū. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, pusantros valandos diskusijų buvo labai naudingos. Pirmą kartą mūsų komitetas susitinka su nacionalinio parlamento komiteto atstovais, ta diskusija buvo labai naudinga įdomi. Iš tikrųjų, mūsų aplinkosaugos komitetai sutarė, kad ES turėtų eiti tuo keliu, kuris leis e, mažinti išteklių poreikį ir taip pat mažinti išmetalų kiekį. 7 milijardai gyvens pasaulyje spalio mėnesį ir taigi mums reikia iš naujo pagalvoti apie perspektyvų ūkininkavimo modelį. Taigi dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų susitikimą, atvykote į Bruselį, linkiu Jums e, sėkmės dirbant e, e, Berlyne ir taip pat linkiu Jums sėkmingos viešnakės Briuselėje. Iki pasimatymo kitą kartą. Äh, Gerbiamas kolega Lainen, mes dėkojame už galimybę susitikti su jumis, su jūsų komiteto nariais ir e, mes atvykę į svečius atsivežėme ir dovanų. Mes neatsivežėme albumo, kuriame būtų atspindėtas Bundestago darbas, bet šiame albume yra pavaizduoti e, tam tikri objektai, vietovės, kurios yra susijusios su gamtos išsaugojimu. Taigi, įteikiu Jums su malonumu šią dovaną. Dėkuoju, žinoma, pavartysiu šį albumą, žinoma, tai ko gero įdomi knyga, bet ir liūdna žinia iš jos, ko gero, pasklis, kadangi joje kalbama apie šimtą liūdniausių biotopų arba vietovių, kurias reikėtų išsaugoti. Taigi, sakau jums iki pasimatymo, susitiksime kitomis progomis. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir. Mėly kolegos, mėlos kolegės, tęsėme posėdį, pereiname prie kito darbo atvarkės punkto, tai penktasis mūsų darbo atvarkės punktas ir kviet, dabar sveikinu Konį Hedegard, komisijos komisarę, atsakingą už klimato apsaugą Europos Sąjungoje. Šis diskusija vyksta struktūrinio dialogo tarp parlamento ir komisijos pagrindų Mes esame susitarę dėl tokio dialogo ir e, aptarėme e, jame komisijos atitinkamo komisaro būsimų metų programą. Matau, kad ir Bundestago kolegos dar pasiliko pasiklausyti šios diskusijos. Ir matau, kad mūsų viešinė jau atvyko ir atvyko kitas svečias, būsimas svečias, tai yra Europos investicijo banko atstovas. Taigi ir jis galės pasiklausyti šios diskusijos, o dabar sveikinu ponę Heidegard, su kuria neretai susitinkame. Parlamentas ir komisija diskutuoja klimato apsaugos klausimais gana dažnai. Mes čia tikrai pučiam į vieną dūdą. Ir noriu Jums iškart suteikti žodį, nes e, laiko turime iki pusės. Dėkoju, man irgi malonu būti čia. Pirmininkas ką tik minėjo, kad mes susinkame dažnai. Kai kuriais klausimais labai smulkiai nekalbėsiu, mes tiesiog kalbėsime apie tarptautinės darybas, maždaug gal nedetalizuosim jų labiau, bet visą tai atsispindės darbų programoje. Na, jūs esate uždavę ir specifinių klausimų. Dėkoju, kad man pateikėte svarbių pamastymų dėl 2011 metų komisijos programos įgyvendinimo. Mes taip pat rengiame 2012 metų programą, jūsų pamastymai buvo vertingi. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad ES ir toliau sėkmingai lyderiaus kovai su klimato kaita. Svarbu, kad mūsų išorės ir vidaus politikos taip pat tam tarnautų. Per pirmosius penkis šių metų mėnesius komisija ir toliau įgyvendino svarbiausius e, veiksmus susijusius su, klimat, su kova su klimato kaita. Ir mes taip pat esame numatę darbus 11 metų pabaigą ir toliau. Europos komisija priėmė 25-ąją programą susijusią su anglies mažinimu, anglies dvideginių išmetimo mažinimu. Taip pat buvo toliau tęsiama įgyvendinti e, klimato kaitos ir energijos paketą, ypač buvo aktyviai dirbama prie e, taršos emisijų leidimų ir prekybos e, klausimų susijusių su prekyba šiais leidimais. Kai dėl 25 gairių. Jūs žinote, kad komisija šias gairias prieimė kovo mėnesį. Taryba rengia išvadas prieimimui Birželio 21 dieną turėtų būti dėl to balsuojama. Europos parlamentas dėl šios esminės iniciatyvos yra priemęs rezoliuciją. 25-osios gairės yra vienas iš svarbiausių elementų susijusių su uh, 20, 20 strategija. Ten taip pat yra kalbama apie ES tikslus numatytus ES 2020 strategijoje. Pirmą kartą yra žvelgiama toliau negu 2020 perspektyva. Uh, E, stengiamasi apžvelgti, kaip ES gali pasiekti savo tikslų, mažindama e, išmetalų kiekį 90 procentų iki 2050 metų. Ekonominė analizė šiuose gairėse rodo, kad E, pasiekti yra įmanoma šio tikslo nuo 80 iki 95 procentų sumažinti iš metalų kiekį. Kiekviena šalis pirmiausia turi mažinti iš metalų kiekį pas save. Ir aš galėčiau pasakyti, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų susijusių su 2050 metų gairėmis. Nes ilgą laiką buvo sakoma, kad reikia E, rinktis apie ekologus ekonomikos, o dabar mums reikės numatyti pereinamą į laikotarpį, e, pereiti prie tokios ekonomikos, kur, invest, e, kur daugiausia, rem, kur, kur mažinamas CO2 išmetalų kiekis ir kur investuojame daugiausia siekiant, klimato, siekiant išmetalų mažinimą Europos Sąjungoje. E, yra pateiktos komisijos iniciatyvos ir gairės, pateiksime taip pat baltąją knygą transporto sryčiai, kur taip pat yra pateiktas energetikos efektyvumo paketas ir 2050 metų gairės, kaip jau sakiau, taip pat pateiktos. Norėčiau dar pridurti, kad taip pat sveikinu, rez, e, reik, sveikinu dokumento projektą. Tai yra konstruktyvus dokumentas ir džiugu matyti, kokiu veiksmu yra siūloma imtis kovojant su klimato kaita. Pozityvų yra tai, kad rezoliucijos projekte yra pabrėžiamos mūsų um, padarytos kai kurios išvados. E, kalbam apie darbo vietų kolimą. Aš norėčiau pasakyti, kad tas rytis, kur pasiekėme reikšmingos pažangos, yra e, tai, kad kalbėjome apie 20-30 procentų teršalų sumažinimą. O dabar matome, kad Europa mato, kad kova su klimato kaita yra visos ES interesas, kad čia tenka kalbėti apie energetinę nepriklausomybę, apie energetikos efektyvumą, apie inovacijas ir darbo vietų kūrimus. Tas 12 mėnesių laikotarpis buvo tikrai labai svarbus, svarbus visoje ES ir tai buvo mums visiems labai naudingas pažangos siekimo laikotarpis mūsų aptariamoje srityje. Vertinu tai, kad buvo pasiūlyta sumažinti, sumažinti 25 procentais CO2 iš metalų kiekį, bet buvo nuspręsta, kad tai yra nepakankamas kiekis ir kad galime pasiekti žymiai daugiau. Iki 2020-ųjų siūloma sumažinti e, vidaus iš metalų kiekį 25 procentais. Energijos efektyvumo tikslai padės mums pasiekti šio tikslo. Kitaip tariant, jeigu sieksime energetikos efektyvumo tikslų, tai jau savaime tas kiekis sumažės tiek, kiek mes ir norime. Tikiuosi, kad jūs priimsite rytoj šį rezoliucijos projektą, kad susidarys reikiamą plati dauguma, nes tai galiausiai leistų plenarinėje sesijoje birželį priimti šį dokumentą ir e, tai būtų aišku signalas, kad Europos parlamentui šis klausimas rūpi. E, Kaip žinia, e, e, prekybos taršos leidimai sistema yra vienas iš esminių klausimų Europos Sąjungoje. Daugiausiai gyvendinimo priemonių numatytų iš srityje buvo įgyvendinta pernai, buvo priimti sprendimai atitinkami pavasarį, kai, ku, kai kurį papildomą darbą dar reikia atlikti, kad būtų galima tinkamai gyveninti priimbus sprendimus. E, įgyvendinimo priemonės yra numatytos įgyvendinti iki šių metų pabaigos. E, mes žinome, kad kai kuriuose registruose, kur registruojami prekybos e, taršos leidimais duomenys įvyko kai kurių nesusipratimų, klaidos turi būti ištaisytos ir svarbiausia, kad būtų užtikrintas visapusis saugumas. Europos komisija diskutuoja dabar dėl būsimojo, va, taip vadinamo, MFF. E, tikimės, kad iki kito mėnesio pabaigos e, siūlymų paketas šiuo klausimu bus priimtas. Klimato kai kovos su klimato kaita priemonės turi būti integruojamos į visas ES politikas tai yra esminis dalykas. Sanglaudos fondai, e, žem, e, bendro žemės ūkio politikos, vidaus ir išorės politikos turi atitikti šią, bend, šį bendrą tikslą - kovoti su klimato e, kaita. Tai turi būti aiškiai matomas dalykas ir tai, tai turi būti negryždamas procesas. Ilgą laiką tikslai buvo siekiami, jie, jie turi būti adaptuoti ir dabar mes turime siekti, kad rezultatai būtų konkretūs. Svarbu, kad visi tie darbai, taip pat tie tikslai būtų atspindėti tinkamai ES biudžete be tų reglamento pakeitimų Yra taip pat dirbdamas kitas darbas susijęs su CO2 išmetalų mažinimu, su rizikos vertinimu, siekiama užkirsti kelią, um, užkirsti kelią piknaudžiavimui e, toje srityje, kurioje e, dirbama su e, taršos leidimų prekyba. E, E, siūloma priimti direktyvą užkertančią kelią galimiems piknaudžiavams šioje srityje. Teisės aktų įgyvendinimas aviacijos srityje apima e, išmetalus ir norėčiau pasakyti, kad e, iš, išmetalų mežinimą tiksliau noriu pasakyti, kad visi elementai yra surinkti, jie, dėl visko yra susitarta ir šiemet bus, bus susitarta dėl subsidijų e, E, oro betrovių operatoriams, kurie, norėtų, kurie, kurie turėtų pristaikyti prie naujų priimtų ES taisyklių. E, plačiai pritarėma šitiems siūlymams. E, didžiausios oro linijos, oro bendrovės pritarė mūsų iniciatyvoms. Trečiųjų valstybių vyriausybės ir kai kurios oro linijos reiškia tam tikrą, kai kuriais atvejais nepasitenkinimą mūsų siūlymais. E, Įstatymų e, Šie, šie teisės aktai turi įsigalioti. Svarbiausia yra paaiškinti tų teisės aktų vaidmenį. Turime diskutuoti su parlamentarais, su tų trečių šalių vyriausybėmis. Tai būtų puikiai iniciatyva aiškinant mūsų iniciatyvą. Tai reiškia, kad siekiama atsisakyti priimti tos lėktuvus, kurie netitiktų mūsų keliamų reikalavimų. Kitaip tariant, jeigu kažką tos oro bendrovės darytų, imtus iniciatyvo pačios, tai tuomet e, tos oro bendrovės gali turėti problemų dėl netitikimo mūsų reikalavimams. Aš žinau, kad tos trečiosios valstybės svardo priemonės, kurias galėtų pritaikyti mūsų orlaiviams, tačiau visą tai dar yra diskusijų objektas. Šie principai yra tikrai labai svarbus Žinome, kad iššūkiai laukia dideli, tačiau e, visa tai yra tikrai labai prasminga, nes priimti sprendimai bus istoriniai. Europos komisija pabrėžė keletą kartų, juk yra būtina kalbėti apie klimato, apie aviacijos poveikį klimatui. Mes esame pareiškę ketinimus uh, spręsti spręsti dėl azoto metalų mažinimo aviacijos rytyje. Nesena atlikta studija, užsakyta komisijos parodė, kad yra mokslinių įrodymų dėl aviacijos e, poveikio ir azoto iš metalų poveikio aviacijos srityje klimato kaitai. Tai jau yra pakankamas pagrindas Europos komisijai teikti siūlymus jau dabar. Aš manau, kad mes turime uh, kalbėti apie esamus išteklius ir turime kalbėti dar iki e, įmantis tolesnių priemonių, turime kalbėti apie azoto oksito išmetalų mažinimą. Turime užtikrinti, kad bus tinkamai gyvendintos visos priimtos priemonės. Mes e, lauksime paskui mes parengsime pradinį dokumento variantą, paskui jis įgaus privalomą formą ir paskui uh, turėsime ieškoti reikiamų sprendimų. Galbūt reikės uh, grįžti prie atskirų sektorių, tokių kaip ir sektorinio požiūrio, tokių, pažiūrėjau, kaip aviacijos rytyje, laivybos rytyje ir panašiai. Visa tai bus aptariama Durbano konferencijoje. Yra ir kitų iniciatyvų, kurių tikslas yra mažinti poveikį aplinkai. E, biokūro gamyba, bioskyščių gamyba. E, visa tai irgi yra tos rytis, kurios turi būti papildomai vertinamos ir turi būti juose primami sprendimai. Europos komisija pripažįsta, kad įmanoma sumažinti e, CO2 emisijas, gaminant daugiau biokūro. Gruodžio mėnesį buvo priimtas pranešimas šią temą. Dabar Europos komisija rengia poveikio vertinimą ir diskusijos tebe vyksta komisijoje. Jūs taip pat, aš manau, diskutuosite detaliau šiuo klausimu rytoj. Europos komisija dėl florinuotų dujų peržiūrimas, peržiūrimas šio reglamento turi vykti ir remiamas dviem svarbiausiais elementais. Pirmiausia, reikia peržiūrėti reglamentą ir šiuo pagrindu bus taip pat siūloma mažinti šios ir tie CO2 išmetalus. Mano ketinimas yra toks. Europos komisija turėtų priimti pranešimą rudenį ir mano supratimu e, tie pirmieji žengti žingsniai yra žengti teisinga rinkme. E, tolesnis poveikio vertinimas vyks toliau, kad galėtume parengti visas tam reikalingas detalės. Tikiuosi, kad Europos komisija bus pasirengusi sustiprinti savo pasiūlymą dar iki kitų metų vasaros. Mes taip pat e, stebėsenos mechanizmą e, ketiname priimti Ir tai yra viena iš svarbiausių iniciatyvų 2011 metų programoje siekia didesnio supaprastinimo. Komisija taip pat dėl žemės paskirties pakeitimo ketina primti sprendimus ir visa tai irgi sutinkamai su klimato ir energetikos paketu. E, tai turi, turėtų atsirasti teisėkuros pasiūlymų ir tie pasiūlymai bus pateikti iki metų pabaigos. Europos komisijos 12 metų programa yra rengiama, dirba visi komisarai iki spalio 26, siūlymai turėtų būti pateikti. E, vyksta nacionalinės dėrybos ir kalbama, e, diskutuojama apie tai, e, kaip turėtų būti gyvenimas energijos efektyvumo paketas ir minėtų gairių taip pat nuostatos. Ir dar dėl laivybos sektoriaus. Jūs žinote, kad e, Europos komisija yra raginama parengti siūlymą e, e, įtraukti pasaulinio lygio siūlymus mažinti išmetalus į Europos Sąjungos teisyną. Visą tai turi padaryti, būti padaryta iki metų pabaigos. Visą tai yra aiškus veiksmai, tai yra tos priemonės, kurias turėtų būti taikomos Mes tenksimės rasti geriausius sprendimus sektoriui, šiam sektoriui kaip ir visiems kitiems. Mes nemanome, kad UNSCC sutiks su tuo, kad būtų pritarta mažinimui, kad nebūtų imta, imta, sutiks su tuo, kad nebus siūloma jokių priemonių. Mes E, žinoma, kad yra sudaryta darbo grupė, e, komisaras Kalas vadovauja jai ir posėdžiai vyks, sprendimai bus priimti. Visą tai atsispindės 12 metų mūsų darbo programoje. Bus priimti sprendimai atskirų politikų srityje tiek, kiek, kiek, kiek apima mūsų kompetencija, kiek apima mūsų uh, atskiros kruojamos sritis. Ir iki metų pabaigos siūlymo, tuos, tų siūlymų sulauksime. Konkurencingumas ES, to konkurencingumo užtikrinimas bus vienas iš svarbiausių mūsų tikslų. Tai štai, 11 metų program, programos yra dirbdam, dirbama, 12 metų programa dar neprimta, struktūrinis dialogas su parlamentu uh, bus labai reikšmingas šioje srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yeah. Äh, Ačiū, komisarė. Hedegard, kaip visuomet jūs labai entuziastingai, labai gyvybingai kalbate. Manau, kad rytoj balsuodami dėl pranešimo galėsime tikrai prisidėti prie mūsų diskusijos e, ir paspartinti mažinimo įsipareigojimų prieimimą e, Mes e, iš Monrealio protokolo dar turime e, tokios informacijos apie e, išme, išmetalus ir Montrealio protokolas, jeigu prisiminsite, buvo priimtas vienbalsiai visame pasa, visų šalių. Taigi galbūt galima būtų vėl pasinaudoti Montrealio protokolo teikiamio, teikiamomis galimybėmis. Kaip žinia, Kyoto protokolo veikimas e, turi nemenkų problemų antroje fazėje jos veikimo. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra tas e, spaudoje pasirodęs pranešimas Vokietijoje, esą Kinija žada atsakyti panašiomis priemonėmis ES e, aviacijos srityje, jeigu Europos e, Sąjunga iš tikrųjų pradės bausti baudomis e, tuos oro vežėjus, kurie netitinka emisijų reikalavimų. Tai gali iššaukti atitinkamą reakciją ir Kinijoje, kad mūsų orlaiviai bus apmokestinti tenai. Na, dešimt, minučių, dešimt norinčių pasisakyti, kiekvienam suteiksime dvi minutės. Linda Makevin kalbės pirmoji, prašau. Um, thank you, thank you. Dėkuoju komisarai už tai, kad jūs atvykote į šį posėdį ir pateikite informaciją, pačią aktualiaciją informaciją. Aš norėčiau pasidžiaugti naujienomis ku, dėl būsimų teisės aktų, kurias priimsite Liepos mėnesį prieš porą savaičių. Mes išgirdome parlamente, kad Afrikoje valstiečiai tiesiog yra priversti gaminti, auginti augalus, iš kurių bus gaminamas biokūras. Tačiau labai svarbu, kad būtų gaminamas uh, geras biokūras. The... Apie Stasans mes kalbėjome prieš keletą savaičių, tą klausimą reikėtų nagrinėti ir ateityje. Bendroji žemės ūkio politikos reforma ir žuvininkysės politika. Norėčiau paklausti, ar jūsų tarnybos taip pat yra įsitraukusios į šitą reformos procesą. Todėl man būtų įdomu sužinoti apie naujas e, kainų nustatymo priemonės. Karl Heinz Florence. Tai žo... Tikuoju, komisarė, kaip visada, jūsų pasisakymas buvo labai įdomus ir guvus, tačiau galvodami apie 2050 metus mes turime atkreipti dėmesį, kad pirmame projekte jūs jau min, dar minėjote atominę energetiką, o antrajame variante jos tarsi ir nebeliko, ką tai turėtų reikšti. Tai Ir taip pat norėčiau pasiteirauti dėl skaičių, ar jie atspindi ir Japonijos krizės padarinius ir taip pat norėčiau pasiteirauti e, apie atominių energi, e, e, elektrinių atsparumą arba saugumo testą. Norėčiau paklausti, ar tikrai atlikus šį tekstą, testą galėsime ir toliau laikytis numatytų tikslų. Chris Davis. Aš papinsiu. Norėčiau paklausti, kur link mes einame. Atrodo, kad komisija prieimė savo kelio gairias iki 2050 metų. Rytoj mes balsuosime dėl to. Tačiau norėčiau paklausti, kokia yra ministrų tarybos pozicija ir kokių galima laukti pasiekmių prieimus tą sprendimą. Thank you. Well, Chris, that was one of my questions. Dėkoju. Mano klausimas buvo toks pat, bet, bet kokiu atveju dėkoju komisariai už atvykimą į mūsų posėdį. Na, dabar tampa vis svarbiau ne tik renkti gairės 2050 metams. E, yra daug dalykų, dėl kurių reikia apsispręsti dabar. Pavyzdžiui, prekyba taršos leidimais yra svarbus klausimas. Egzistuoja tam tikros lobistinės grupės, kurios nori, kad tam tikri teisės aktai būtų pakeisti. Mes turime stebėti, kas vyksta. E, pasinaudojama kartais finansų krize tam, kad būtume priversti susilpninti savo priimamus teisės aktus. E, paskelbama pati vairiausia argumentacija, ekonominė politika, o mes turime likti tvirti ir savo išsikeltų tikslų siekti ryštingai. Ar galėtumėte dėl prekybos ašos leidimais aviacijos ir tie e, pateikti detalesnės informacijos? Ar turime tinkamus teisės aktus? Jeigu, mes, jeigu taip pat keliami klausimai dėl biokūrų, mums irgi reikalingi, reikalinga konkreti informacija. Mm. Svarbu išsiaiškinti, kokią vertę suteiktų papildomą biokūro gamybą. Mes neturime paklusti, pavyzdžiui, lobistams iš Monrealio, mes turime veikti savo galvą, turėdami savo žinių. Ir manau, Kanados lobistams dirbti neturime. E, juolab, kad Europos lobistai, kažin, ar taip aktyviai dirba mūsų tikslams. Mes norėtume, kad būtų matoma ne tik ambicija, bet mes norime pasakyti, kad remsime jūs. Pavyzdžiui, kai kalbame apie biokūro panaudojimą aviacijoje, tai manyčiau, kad reikia sakyti, kad e, ir, ir, ir išaiškinti, kad toks vartojimas biokūro yra įmanomas tik tada, jeigu pasieksime didesnio tvarumo, jeigu mažės tarša. Turime kiekvieno sprendimo ekonominį poveikį tinkamai išsiaiškinti, prisiūlome jį pri, priimti. Ekonominė krizė yra tas laikas, kai turime labai mąstyti apie priimamus sprendimus. Dėkui. Ačiū, panas Grotė. Ačiū, ponė Hedegard, už jos išsamų pasisakymą ir už diskusiją, kuri šiandien suorganizuota. Aš buvau šešėlinės pranešėjas, kai buvo kalbama apie aviacijos įtraukimą į emisijų priekybos sistemą. Ir tada žinojom, kad jeigu mes įtrauksime tarptautinius skrydžius į šią sistemą, tai žinoma bus problemų. Bet kažkas vis dėlto turi tą padaryti. Reikia įtraukti į emisijos priekybos taršos, leidim, priekybos taršos leidimai sistemą ir skrydžius, kurie skrenda į užsienį ir iš užsienio pas mus. Na, kita yra laivybos problema. Jūrų konferencija dabar kaip tik buvo organizuojama Vokietijoje, septintoji jūrų konferencija vyko daugybė diskusijų, daugybė darbo grupių diskutavo aplinkosaugos temomis. Ir aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pasisakymą ten mm, šioje E, srityje ir jeigu tarptautinė jūro organizacija nieko nepadarys, tai tikiuosi, kad jūs kažką padarysite iki metų galo. Labai džiugu, kad paminėjote ir azoto oksido e, išmetalų problemą aviacijos srityje. Dar vienas dalykas - efektyvumas ir veiksmingumas bei viso sektoriaus veiksmingumo klausimas jeigu kalbam apie automobilius, tai mes matuojame tiesiog gramais, ką kiekvienas automobilis išmeta į aplinką, kai kal... pažiūrėsim paskui, kai kalbėsim apie elektromobilius, kokiu būdu mes išgauname tą elektros energiją, kurie jie yra varomi. Taigi reikia visuminio požiūrio, reikia matyti ir automobilio gamybos procesą nuo pat pirmosios aliuminio skardos pagaminimo iki automobilio uh, išvežimo į savartyną ar perdirbimui. Taigi reikia man matuoti ne tik tai vienoje srityje, sakykime, išmetalus, bet matyti visą procesą, visą gamybos procesą. Labai dažnai fabrikuose, aš ir pats esu inžinierius, taigi žinau, konstruojami tokie e, varikliai, kurie yra gerokai galingesni ir naudoja daug daugiau elektros energijos, negu kad būtų reikalinga. Taigi reikia, kad komisija sektų, kad tose gamyklose, kuriuose gaminami neva ekologiški automobiliai, būtų įrengta ir ekologiška gamybos įranga. Ačiū, François Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš Uh, užsirašiau, ką jūs sakėte savo pasisakymo pradžioje. Jūs jau tai esate sakiusi posėdžio metu, kuris vyko su komisaru Tajani ir jūs taip pat ten dalyvavote visai neseniai. Reikia kelti klausimą dėl investicijų, uh, dėl ne anglies emisijų, nes matome naują ekonominį vyksmą. Galima dėl to tik džiaugtis, dėl to vyksmo Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga daug investuoja ir kitur, pavyzdžiui, Kinijoje, tai yra mūsų konkurentė ir reikėtų, kad tų investicijų daugiau atsirastų Europos Sąjungoje. Norėčiau priminti štai ką. Kai mes diskutavome ir kai balsavome, dėl ES pramonės politikos daugumos sulaukė parlamente pakeitimas, kurio esmė buvo tokia - paraginti Europos komisiją parengti e, studiją dėl e, CO2 iš metalų mažinimo pasienyje. Norėčiau paklausti, ar ta studija rengiama, kaip sekasi ją rengti nes aš manau, kad klausimas labai svarbus, kad e, būtų galima užtikrinti geriau mūsų įmonių konkurencingumą. Ačiū. Holger Kramer. Holger Kramer. Dėkuoju, komisarė. Dėl oro bendrovių norėčiau paklausti ir pasakyti, kad aptardami šį klausimą mes neturėtume turėti omenyje tik tai trečiasias šalis, kurias reikia įtikinti, kad mūsų tikslai yra daug žadantys, bet mes turime galvoti apie e, kaltinimus, taip pat skundus teisingumo teisme ir e, apie tai, kad Kinija žada gintis, jeigu mes apmokestintume uh, skrydžius iš šios šalies. Todėl mes norėtume žinoti, ką ketina daryti komisija. Komisija, ko gero, turės imtis adekvačių priemonių, kadangi mes negalime privesti trečiųjų šalių, tokių yra bent šimtas. Ir tada norėčiau paklausti, kokiais kriterijais vadovaujantis bus taikomos atitinkamos priemonės, ar tai bus tokios priemonės, kurios atsvers tos kaštus, kuriuos patirs ES įdėkdama tokią sistemą. Todėl norėčiau pasteirauti apie konkrečius ES komisijos planus. Viskas yra labai gražu, tačiau e, kai kalbame apie tą B planą, turėtume galvoti apie tų priemonių papildomą arba šaltinį poveikį. Tikoju, komisarė, jūs dažnai minėjot pasisakydama, kad jeigu norėtume didesnio mažinimo tikslo, o ne tik apsiriboti 10 procentų, tai e, reikėtų stengtis, kad nesumažėtų ES konkurencingumas. Aš tikiuosi, kad jūs, jums bus pritarta rytoj ir tikiuosi, kad plenarnai sesijoje taip pat pavyks užsitikrinti didžiąją daugumą. Aš norėčiau tiesiog paklausti, kad, kada jūs pateiksite konkretų e, teisėkuros pasiūlymą. Jeigu jūs pateiksite konkretų pasiūlymą, tai užsitikrinusi uh, parlamento paromą, jūs turėtumėte imtis konkrečių veiksmų, mes turime iš tikrųjų pradėti dirbti, kadangi Kinija nelaukia ir mes taip pat neturėtume sustoti. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie tą procesą, kuris vyksta pagal COP 70 e, pagrindą. Aš nemanau, kad dabar jau yra parengta galutinė strategija, bet galvoju, kad jau jūs turite tam tikrus apmatus apie tai, kurią kryptim pasukti. Dar du pagėdaujantys kalbėti, Marin, Marit Paulsen pirmiausia. <clears throat> Tack, herr ordförande, och jag har ett par frågor. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju. Dėkoju, turiu keletą klausimėlių. Prieš keletą savaičių su, buvo surašytas laiškas su Žemės ūkio aplinkos saugos komisarais. Ten buvo, tam laiškė buvo keliami aplinkos sauginiai klausimai. Ar kaip jūs žiūrite į tai, į tą laišką? Man reikis, situacijos niekas negali pakeisti labai greitai dėl CO2 išmetalų mažinimo. Maničiau, kad miškuose pirmiausia turi būti stengiama sumažinti ir žemės ūkio naudmenų, naudmenas eksploatuojant turi būti pirmiausia siekiama sumažinti CO2, priešingų atveju nieko nebus. Jeigu nebus įmamasi priemonių, tai žemės ūkis ir toliau gamins CO2, nes jeigu tos priemonės, privalomos priemonės būtų priimtos, tai padėtų 40 procentų sumažinti tų išmetalų kiekį iki 20 metų. Dabar mes kalbam apie biokūrą. Tad norėčiau pasakyti štai ką. Neturėtume plačiau auginti biokūro tose žemėse, kur auginami maisto produktai. Nes priešingų atveju tai būtų žemės ūkio resursų švaistimas. Manyčiau, kad biokūrui sandėliuoti reikia rasti uh, kažkokių kitokių galimybių, e, turi būti manoma panaudoti ir kitaip žemės ūkio užaugintą produkciją, o ne tik ją deginti. Jeigu mes visą biomasę panaudotume ir turėtume e, jeigu panaudotume visą e, biokūrą, tai manytume, kad galėtume tuos išmetalus reikšmingai sumažinti. Judith Mekis. Judith Mekis. Čia. Dėkoju, pirmininkė. Aš turiu labai techninį klausimą. Esu jau teikusi anksčiau šį klausimą raštu. Mano klausimas buvo toks, kada bus pradėtos taikyti korekcinės priemonės ir pažeidų, pažeidimo procedūros prieš šalis, kurios sąmoningai nesiekia tikslų numatytų strategijoje 2020. Mano šalyje, pavyzdžiui, dabartinė vyriausybė sako, kad jie pabandys pasiekti tų tikslų, tačiau jie nėra įsitikinę, ar tai bus įgyvendinta. Tad mano klausimas būtų toks, kada bus pradėtos taikyti tos korekcinės priemonės. Jūs sakote, kad štai bus įmamasi korekcinių veiksmų remiantis sprendimo septintuoju straipsniu. Jeigu stebėsenos pranešimas aiškiai rodo, kad valstybė narė nesistengia pasiekti metinių teršalų mažinimo tikslų, jeigu mm, nevyksta reikalingi procesai, tai ir jeigu valstybė narė nesistengia pritaikyti savo teisės aktų prie ES teisės aktų šioje srityje, tai tuomet reikis reikėtų pradėti taikyti tas korekcinės procedūras. Tam nebūtina laukti 20 metų, reikėtų pradėti gerokai anksčiau, aš taip galvoju. Dėkui. Tack så mycket, herr ordförande. Jag har en fråga om offentlig upphandling. Dėkui. Dėkuoju. Aš norėčiau pasiteirauti apie viešuosius pirkimus. Jūs rengėte teigiamą pasiūlymą komisijoje, tačiau kaip komisarė atsakinga už klimato apsaugą, norėčiau paklausti, kaip viešieji pirkimai galėtų pasitarnauti šioje srityje, kaip įtraukti daugiau gyventojų į šią sritį. Kitas klausimas. dėl plieno ir aliuminio pramonės Europoje. Ar šita pramonės sistema dera be problemų su prekyba taršos leidimais? Ar yra kokiu nors diskusijų, darybų su valstybėmis? dėl konkrečių pramonės sričių, dėl jų įtraukimo į prekybą taršos leidimais. Daug klausimų. Dabar mes tikimės jūsų atsakymų. Dėkoju. Atsakysiu į paskutinį klausimą. Iš tikrųjų yra bendradarbiaujama tarp atskirų ūkio sektorių, taip pat vyksta diskusijos su Kinija, jos prasidėjo balandžio mėnesį ir Europos komisijos grupė jau susitiko tris kartus su Kinijos atstovais ir taip pat mes E, įtraukėme į šias diskusijos taip pat e, energijoje imlių pramonės ryčių atstovus ir taip, kai mes e, vedame dvišalės darybas. Ir dėl kito klausimo, ką mes galėtume padaryti, kad ir gyventojai atitinkamai elgtųsi siekdami tų mažinimo tikslų. Aš manau, kad labai svarbus, labai aiškus ženklinimas, taip pat labai svarbi mokesčių politika, kainų politika. Komisija laiko tuos dalykus labai svarbiais. Taip pat labai svarbus taip vadinami viešieji žalieji pirkimai kadangi valstybės narės turi didelę perkamąją galę ir todėl gali būtent tų aukcionų metu, viešų pirkimų metu mažinti taršą. Pirmininkas klausė apie Kiniją ir kitus svarbius dalykus, kuriuos jūs taip pat paminėjote, Matijas ir kiti. Norėčiau pasakyti, kai ankstesnė komisija kartu su parlamentu ir ministrų taryba nutarė įtraukti aviaciją į prekybą taršos leidimais. Tai buvo neatsitiktinas dalykas ir todėl būtų naivu tikėti, kad viskas vyks sklandžiai. Žinoma, yra tokių žmonių, ir tokių valstybių, kurios mano, kad įsipareigojimai klimato kaitos rytyje nėra jų reikalas. Kinija, žinoma, klausia, kodėl mes turime imti šios iniciatyvos. Mes susitikinėjome su politiniais lyderiais, taip pat aviacijos atstovais, didžiųjų oro bendrovių atstovais. Ir galbūt jūs pastebėjote, kad Kinija prieš keletą savaičių pirmą kartą pateikė pasiūlymą mažinti e, taršą, taršą e, oro laivyno srityje ir pateikė skaičius, bet mes turime galvoti, ką tos priemonės reiškia, ko jos yra vertos, ar jos yra ekvivalentiškos mūsų priemonėms. Tačiau, nežiūrint tų jų protestų, vis dėlto matome, kad Kinė pateikia tam tikras konkrečias iniciatyvas. Todėl reikėtų aiškiai pasakyti, pavyzdžiui, ar jūs įsivaizduojate, kad tiesiog ES naiviai priims teisėkuros aktą ir iš karto galvos apie B planą, jeigu kas nors ne ES paprieštaraus arba sobejos tuo teisės aktu. Ir aš manau, kad mes turėmėtų tai pasistengti priversti Kiniją taip pat eisi mūsų pasirinktą kryptimį. Nereikia nervintis, yra pakankamai daug priežasčių ir motyvų, kad ir atskiriančius ar išskrendančius lėktuvus reikėtų įtraukti kažkokiu būdu į mūsų siūlomą sistemą. Pavyzdžiui, Hongkongas taip pat abejoja, ar mes turime apmokestinti oro bendrovės, tuo labiau, kad jos yra vietinės, mažos. Tačiau kita vertus, kodėl verslininkas iš Hongkongo įsigyti gali bilietą iš Hongkongo į Londoną ir neturėtų tam tikrą dalimi mokėti už taršą. Kokia logika? Arba jeigu studentas vyksta, kuris gyvena Abadi ir ten mokosi universitete ir jeigu jis nori aplankyti savo tėvus ar ginaičius Berlyne, kodėl neturėtų įnešti savo indėlio. Taigi mes turėtume ramiai reaguoti į tuos pasipriešinimus, e, e, tuo labiau e, reikėtų prisiminti Čikago konvenciją. Ir, žinoma, joje pasakyta, kad išvykstamųjų skrydžių apmokestinimas yra kiekvienos valstybės prerogatyva ir kai mes paskutinį kartą sutikome Kanadoje, gali tokios e, prekybos viešos leidimai sistemos būti įdėgiamas kiekvienoje valstybėje. Kas... Right. Uh... Taip pat norėčiau pasakyti, kad mokslininkai šiuo metu dar nepateikė galutinės informacijos dėl E, e, žemės ūkio naudojimo gaminant biokūrą. Čia iškyla dar daugybė e, e, klausimų. Kitas dalykas, dar reikėtų ir grįžti prie taip vadinamos peer review kolegų peržiūros. Kolegų darbo grupė atliko savo darbą ir Ji siekia, kad būtų užtikrintas kuo didesnio lygio skaidrumas ir pateiks e, savo peržiūros rezultatus komisijai. Jūs puikiai žinote, kodėl labai svarbu aiškiai apsibriežti, tuo labiau, kad Kanada nepritarė mūsų planui Be to, turėčiau priminti, kad parlamento nariai pirmą penktadienį yra kviečiami dalyvauti šioje dokumento, šiame dokumento pristatyme. Dėl bendros žuvininkystės politikos šiuo metu mes aptarinėjame pagrindinius principus e, ES mastu, tačiau jau buvo minėta, kad mes e, parengėme bendrą laišką, kurį pasirašė komisaras e, Potočnik, Kalas ir aš, ir taip kreipėmės į ministrus bandydami įrodyti, kodėl mums reikalinga žalesnė bendroji žemės ūkio politika, kodėl mes turime stengtis sukurti didesnę pridedamąją vertę, teikdami subsidijas žemės ūkio subjektams. Manome, kad atitinkamai nukreipdami subsidijas galime padaryti mūsų bendrąją žemės ūkio politiką. Mes turime teikti paramą inovacijoms, naujoms technologijoms ir aš tikiuosi, kad mes iki Liepos pirmosios pateiksime savo galutinį pasiūlymą, nes labai svarbu, kad parlamentas taip pat tartų savo lemtingą vaidmenį, būtent užtikrinant didesnę pridedamąją vertę bendroje žemės ūkio politikoje. Buvo kalbėta apie kelio gairias iki 2050 metų. Labai svarbu, kad kiekviena valstybė žinotų, pagal kokius planus, ko ji turėtų pasiekti. Ir atominė energetika yra viena iš sudėtinių to plano dalių. Pavyzdžiui, Vokietija nenumato jokios, e, jokio vaidmens atominė energetikai šiame plane iki 2050 metų. Dabar po Fukushimos įvykių mes turime vėl grįžti prie energetikos klausimų, energetikos taupimo dalykų ir taip pat mūsų kelio gairėse iki 2050 metų numatėme tam tikrus konkrečius taršos mažinimo ambicingesnius tikslus. Todėl mes turime numatyti ne tik tai mažimo tikslus, bet ir tikslus, kaip padidinti atsinaujinančios uh, energetikos dalį bendrame kontekste. Todėl mes turime pradėti vertinti visą energetikos situaciją nuo to momento, kai įvyko tas, tie įvykiai Fukushimoje. Buvo klausima, kokius sprendimus taryba priims atitink, vadovaujantis gairėmis iki 2050 metų. Energetikos veiksmingumo planas yra labai svarbus, pavyzdžiui, yra numatyta, kad viešieji pastatai turėtų sumažinti bent 3 procentus e, taršos. Yra įvairių klausimų, kuriuos mes turėsime aptarti Taip pat reikėtų prisiminti praėjusių metų komunikatą dėl 30 ir 40 procentų mažinimo tikslą atitinkamai pateiktą atskirų valstybių narių. Taigi mes bandysime šiuos tikslus dar kartą aptarti po keliarių mėnesių, įsitikinti, koks tų tikslų poveikis kiekvienai valstybei nariai. Taigi mes turime nuveikti labai daug darbo artimiausių metų. Matijas Bas klausimus atrodo atsakiau. Matijas Krūdė teravosi apie tai, kaip reikėtų įvertinti tą automobilių gamybos ir e, atidavimo į savartynus tikslą, e, e, ciklą mes rengėme atitinkamą teisės aktą dėl e, gamybos e, procesų. Aš nežinau, ar jūs e, teisingai manote, kad būsimas teisės aktas pakeis ankstesniai galiojusi. Dėl to, kada gali būti pateiktas mūsų teisėkros pasiūlymas. Dabar vyksta diskusijos valstybėse narėse, tikiuosi po keliarių mėnesių jos pasibaigs ir mes su valstybėmis narėmis turėtume išsiaiškinti, koks yra potencialas, kaip jos vertina e, tą mūsų pasiūlymą dėl e, tikslo iki 2020 metų, dėl to tikslo atsisakymo ir dėl galimybės pažvelgti į tolesnę perspektyvą. Mes turime, žinoma, pažvelgti ir į mūsų biudžeto galimybės ir jeigu mes nurodysime galimybę gauti tam tikros naudos arba paramos iš ES biudžeto, tai, žinoma, galime tikėtis atitinkamo ir atsako iš valstybių narių. Todėl mes iki Liepos pirmosios dienos dar laukiame valstybių narių reakcijos. Jūs klausite apie procesą po COP17. 17. Dabar mes nesame parengę mūsų konkrečios strategijos, bet strategijos kryptis yra tokia, kad mums ir siekti visko, kas yra pasiekiama durbame. Labai svarbu įsipareigoti antrajame etape, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, tačiau su sąlyga, kad Japonija, Rusija toliau neteiktų, kad jos ir toliau nenusiteikusios nieko įsipareigoti antrajame etape. Taigi, kas būtų naudinga? Ar reikėtų stengtis, kad visos šeimos narės susitartų dėl e, bendro privalomio tikslo ar tiesiog likti silpniems ir išsiskaidžiusiems. Taigi po Velykų čia Bruselėje mes bandėme suformuluoti savo nuostatą, bet turiu pasakyti, kad vis dėlto procesas vyksta lietai, gal netgi per daug lietai. Mes Pietų Afrika, Afrikos kontinentui leidome suprasti, kad mes padėsime remsime jų visas pastangas, tačiau vis dėlto Liepos pirmą savaitę mes vėl susitiksime su uh, e, suinteresuotomis šalimis ir bandysime šiek tiek e, padidinti mūsų spaudimą. Taip pat kolega klausė dėl galimo pažeidimų procedūros e, paskelbimo. Yra tam tikros priemonės, kurios gali būti taikomos konkrečioms valstybėms narėms, jeigu jos nevykdė savo įsipareigojimų. Taigi 2013 metais galima taikinti ir tam tikras finansinės priemonės, jeigu jos nieko nepakeis. Ačiū už atsakymus tikrai daug kur palėtėte esmę. Mes stengiamės, žinoma, stengiamės iš visų jėgų irgi daryti spaudimą atitinkamosios srityse ir valstybėms narėms, siūsti atitinkamą signalą, padrasinti jas ir paraginti, na, neužmigti ant laurų ir ir toliau išlaikyti tą Europos kaip pavyzdžio lygį ir ypač paremti tas valstybės, kurios labai prisideda prie tokio Europos įvaizdžio. Kai sakoma, Kijoto protokole netrukus liks tik tai ES, Šveicarija ir Norvegija ir tai jau tikrai neturės nieko uh, jokios perspektyvos ir jokios naudos. Na, tai aš tada alternatyviai klausiu, na, o kuogi tai pakenks? Manau, kad Kijoto mechanizmą ir Kijoto procesą reikia tęsti bet kuriuo atveju ir Europa čia tikrai bus puikus pavyzdys, nors, sakykime, daug valstybių dabar nenori prisijungti prie šio proceso antrajame etape. Ačiū komisarė už atvykimą, sėkmės jūsų darbė ir pasimatysime kitame mūsų panašaus pobūdžio renginyje. So, wir fahren nahtlos fort. Na, o mes ilgai nelaukdami tęsime darbą, sveikinamės su kitu svečiu. Šį, šios diskusijos pageidavo mūsų koordinatoriai. Mes kalbėsime su Europos investicijų banko Luksemburgė atstovu. Sveikinu šio investicijų banko pirmininką, poną Filip Maistat. Sveiki atvykę į aplinkosaugos parlamento aplinkosaugos komitetą. Daugybė politikos pageidavimų reikia kažkaip finansuoti. Europą rado vieną instrumentą, kaip tą galima padaryti, ir tas instrumentas yra Europos investicijų bankas. Mes tikrai labai norėtume išgirsti, kaip jūs ketinate remti mūsų politinių tikslų įgyvendinimą, uh, kokiomis programomis, kokiais instrumentais jūs galite ir ketinate tai padaryti. Manau, kad jūs esate vienas iš stambiausių aplinkosaugos politikos ir klimato apsaugos politikos finansavimo instrumentų Europoje. Ir tokiu būdu, žinoma, unikalus. Noriu suteikti Jums žodį ir padėkoti už tai, kad atvykote į posėdį. Merci, Monsieur le Président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už man suteiktą galimybę kreiptis į komiteto narius. Manau, kad tai yra tikrai pageidautina, nes Europos investicijų bankas buvo įkurtas remiantis Romos sutartimi, kad būtų galima finansiškai paremti tuos tikslus, kuriuos išsikėlė, kaip tada vadinama, Europos bendryje, o dabar remiami Europos Sąjungos keliami tikslai. Kadangi aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita tapo ES prioritetai, yra visiškai normalu, kad Europos investicijų bankas e, įneštų savo indėlį iš šių tikslų sprendimą. Na, čia ilgai nekalbėsiu apie tai, kaip svarbu kovoti su klimato kaita. Tačiau akivaizdu, kad norint pasiekti tų šios rytėje išsikeltų ambicingų tikslų e, ir egzistuoja didžiulis investicijų poreikis. Komisarė Hodegard, kurią žaviuosi kiekvieną kartą, kai ją matau, žaviuosi jos ryštų. Ir džiu, komisarė neseniai sakė, kad investicijų poreikis ES siekia apie 270 milijardų eurų per metus 40 ateinančių metų. Tai yra didžiulė suma. Ir kaip jūs jau sakėte, ponė pirmininkė, reikia rasti būdų toms investicijoms finansuoti. Visą tai tuo laikotarpiu, kai viešieji biudžetai traukiasi, kai juntamas biudžetams vis didesnis spaudimas, biudžetus kaip gražiai vadinama, reikia konsoliduoti e, galimybė viešosiams struktūroms finansuoti tas investicijas yra ribota ir šio tipo investicijoms e, dažnai reikalingi ilgalaikiai planai. Tos investicijos turbūt ilgalaikės. Bankų sektorių šiek tiek pristabdo tos naujos taisyklės, be kita ko. Tos taisyklės bus numatytos tam, kad būtų galima užtikrinti finansų sektoriaus stabilumą. Tačiau visi pripažįsta, kad tos naujos taisyklės taip pat apribos ir bankų galimybės e, teikti ilgalaikės investicijas ar paskolas ilgalaikėms investicijoms. Esant tokioms sąlygoms, žvilgsniai vis dažniau krypsta į Europos investicijų banką. Netrukus išgirsite, ką mes ketiname daryti. Kitaip tariant, mes esam pasiryžę įnešti savo indėlį šių problemų sprendimą. Stebuklų jokių nežadame. Mes taip pat turime savo įsipareigojimus ir taisyklės, e, nes kapitalo taip pat turime ribotai, kaip ir kiekvienas bankas. Turime užtikrinti kapitalo pakankamumą ir, ir, ir panašiai. Ir mūsų aktyvai ir mūsų nuosavieji ištekliai taip pat turi atitikti tam tikras taisyklės. Todėl man atrodo, jog yra visiškai naudinga ieškoti tokių formulių, kur, kai kombinuojamas ES biudžetas ir ES investicijų banko turimos lėšos, nes tai gali pastarnauti kaip svertas, kuris sumažina e, abipusę įtampą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, ką Europos investicijų bankas veikia šiandien konkrečiai šioje srityje ypač energetikos sektoriuje. Manau, kad jūs jau matot, matėte tos grafikus, iš kurių matyti, kad mes reikšmingai padidinome finansavimą energetikai. Nes nuo 4 milijardų eurų 2006-aisiais perėjome prie 18 milijardų 2010 metais. Taigi matote, kad reikšmingai investicijos išaugo. Iš šio grafiko taip pat matote sudėti tų investicijų. Galėčiau pradėti nuo viršutinės dalies. Žalės spalva pažymėtos, tai yra tos investicijos, kurios yra skirtos energetikos efektyvumui skatinti. Visi pripažįsta, kad efektyviausias būdas mažinti energijos kaštus yra vartoti tos energijos mažiau. Tai tapo prioritetu taip pat ir Europos investicijų bankui. Buvo kartu su Europos komisija pradėta gyveninti programa, programa Elena. Jos tikslas padėti savivaldybėms renkti programas susijusias su energetikos efektyvumo gerinimu. Tai yra nesenai įgyvendinama programa Mes jau patvirtume 11 techninės pagalbos operacijų savivaldybėms e, tos programos parengimui ir gyventinimui. Tai sudaro apie 20 milijonų skirtų techniniai pagalbai. E, milijardas 600 milijonų tiek apims daugmaž visas projektas. Tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kad jūs pamatytumėte, ką konkrečiai e, mūsų įsipareigojimai reiškia. Milano provincija, pavyzdžiui, nusprendė taupyti energiją taip pat ir provincija e, pritrūko finansavimo, pritrūko techninių gebėjimų, todėl niekas nevyko šioje srityje. Na, o pritaikius tą programą, kurią aš minėjau, buvo atlikta reikšmingų darbų ir buvo sugrupuoti projektai, centralizuotas įrangos pirkimas, buvo įdėktos tipinės sutartys ir to rezultatas buvo toks, kad 65 milijonus eurų paskolų gavo minėta e, provincija, 30 savivaldybių buvo atnaujintos mokyklos. Jeigu projektas tinkamai vykdomas ir jeigu jis atneša konkrečių rezultatų, tai tai yra puiku ir tas projektas buvo plėtojamas kitose Italijos regionuose. Jessica, pavyzdžiui, leidžia pasinaudoti struktūriniais fondais E, galima juos kombinuoti su mūsų e, finansavimu. Lietuvoje, pavyzdžiui, buvo gyvenintas konkretus projektas e, daugiabučių namų renovacijos rytyje. Tai yra tas projektas, kuris dabar yra įgyvendinamas, buvo įsteigtas specialus fondas, kurio tikslas buvo užtikrinti e, tinkamą 146 milijonų eurų e, panaudojimą, kol kas iš to fondo lėšos nebuvo išleistos, panaudotos. Mums energijos efektyvumas ir toliau liks prioritetinė sritimi. 2 milijardai 300 milijonų, tiek mes dar turime lėšų kitiems metams ir ketiname tęsti darbus toliau ir didinti šios rytie finansavimą. Tame pačiame grafike. Pažvelkite į tamsiai žalę spalvą. Tai yra mūsų finansavimas skirtas atsinaujinančiai energijai. Čia turime prisiminti 2009 m. ES direktyvą, valstybės narės buvo skatinamos teikti paramą e, atsinaujinančių išteklių plėtojimui. Ir toliau yra būtina tą daryti, nes, kaip žinia, e, kaštai yra labai skirtingi. Tos energijos, kuri gaminama iš atsinaujinančių šaltinių ir tos, kuri gaminama iš neatsinaujinančių šaltinių e, stengiamas taikyti masto ekonomikos principus, taik, stengiamas imtis kitokių priemonių, tuo būdu energija taupoma. Šie numatyti paramos mechanizmai taip pat padeda tai daryti. Būtina užtikrinti, kad nebūtų taikomos priemonės atgalinę tvarka, kad jų nebūtų atsisakoma, nes šiame krizės, šio krizės laikotarpiu yra tokios pagundos nustoti vystyti vienas ar kitas programas taupant pinigus. Tačiau investuotojų tarpė tai sukelia tam tikrą net, netvikrumą, abejonį ir ateityje gali nuspręsti nebeinvestuoti. Mes padidinome savo finansavimą, kuris nuo 500 milijonų 2006 metais pasiekė 6 milijardus 200 milijonų 2010 metais. Jeigu tai padaugintume iš dešimt, pamatytume, kokia didelė suma susidarytų. Kai kuriais atvejais, ypač saučiant finansiniai kriziai, Europos investicijų bankas kartais suvaidino esminį vaidmenį gyvendinant kai kuriuos projektus. Mes buvo, tapome tuo svarbiausių investuotojų. Jeigu reikėtų pateikti pavyzdį, Belvin galėčiau paminėti pavyzdį Projektas įvendinamas Šiaurės jūroje. 2009 metais projektas buvo praktiškai sustojęs dėl finansų krizės, pasitraukė investuotojose, tai buvo tikrai labai svarbus projektas. Ten buvo statomos vėjo jėgainės, jų pajėgumas siekia 25 megavatus. E, Europos investicijų bankas nusprendė projektų skirti 300 milijonų eurų ir tuo būdu buvo galima užtikrinti šio projekto tasą. Mes e, tapome tuo pačiu geriausiu, palankiausiu skolintoju šio projekto įgyvendinimui. Mūsų investicijos tikrai padėjo šį projektą išgelbėti. Kitas įdomus pavyzdys būtų Montaldo di Castro pavyzdys Italijoje. Kodėl tas pavyzdys yra įdomus? O būtent, kad Europos investicijų banko įsikišimas padėjo 300 milijonų eurų paskola buvo suteikta projekto gyvendintojams buvo išleista 100 milijonų obligacijų emisija ir tos obligacijos pasiekė reikiamą reitingą dėl mūsų suteiktos paskolos. Tai ir yra tie tokie projektai, kurie e, yra naudingi. Tai, tai yra tas vertybinių popierių projektas, kuris visiems naudingas. Puotų Šarant regioną Prancūzijoje galėtume paminėti kaip pavyzdį. Ten e, investicijos yra šiek tiek mažesnės, ypač į kaimiškasias vietovės. E, Europos investicijų bankas, aišku, negali su smulkis investuotojais kiekvienu atskirai dėrėtis, tenka pasitelkti tarpininkus, bankus, kurie prisima įsipareigojimus, kurie nustato kriterijus, kurių dėka galima nuspręsti, ar galima investuoti vieną ar kitą projektą ar ne, susijusi, pažiūrėjau, su atsinaujinančios energijos sektoriumi. Tai štai tiek galėčiau pasakyti apie atsinaujinančios energijos sektorių. Norėčiau pasakyti, kad mes finansuojame ne tik e, tas technologijas, kurios jau yra laiko patikrintos. Tiesiog egzistuoja susitarimas mūsų administracijoje kuriuo remdamiesi galime finansuoti ir naujai atsirandančias technologijas, įskaitant bandomuosius projektus ar demonstracinius projektus. Ir to pavyzdys galėtų būti saulės energijos panaudojimas. Pirmieji bandymai mm, buvo finansuoti, pavyzdžiui, Ispanijoje Jūsų komitetas be kita ko buvo apie tai informuotas ir mūsų institucija buvo raginama e, suteikti reikiamą finansavimą. Buvo pasitelktas vadinamasis rezervas skirtas naujai į rinką patenkantiems projektų gyvenintojams. Sulaukime 300 prašymų pasinaudoti šitą schemą, kurią esame parengę. Tai tiek būtų apibūdinant, ką veikiame energetikos efektyvumo srityje ir atsinaujančios energijos srityje. Reikia pasakyti, kad mes finansuojame tas instaliacijas ir įrenginius, kurie yra taip pat naudojami ir iškastiniai energijai gaminti. Plenarinėme posėdėje jūs diskutavote dėl pono Kutas pranešimo, dėl metinio pranešimo, kurį parengė uh, mano vadovaujimo institucija dėl 2009 metų, tai buvo kovo mėnesį. Pa, Europos parlamentas, kiek supratau, norėjo, kad būtų atsakytas finansavimas jėgainiai, kuri naudoja iškastinį kūrą. Aš tiesiog dėl to parengiau antrą grafiką iš kurio matyti, kad kai dėl elektros energijos gamybos per šios dviejus pastaruosius metus 75 procentai mūsų finansavimo buvo skirti e, energijos gabybos įstaigoms, kurios gamina energiją iš atnaujinčių išteklių. Likusie 25 procentai toms jėgaitėms, kurios naudoja dujas. Kaip žinia, dujos. Du, dujas naudojant mažiau išmetama CO2 negu naudojant anglį. Net moderniausios jėgainės, kurios vartoja anglį, du kart daugiau CO2 iš metalų kilovatvalandai pagamina negu dujas naudojantį jėgainę. Mes manome, kad dujos kurį laiką dar tam, na, tam tikrą laiką bus dojamos kaip pareinamoji priemonė prie pažangesnių technologijų. Europos investicijų bankas, pavyzdžiui, sulaukė prašymo finansuoti Nabuko e, projektui. Ir čia aš supratau, kad Europos parlamentas nebūtinai atmeta bet kokiu atveju dujų panaudojimą energijai gaminti. Na ir dar tas mažas procentėlis, kuris yra kom, labiausiai komplikuotas, tai yra Tos jėgainės, finansavimas tų jėgainių, kurios naudoja naftą ar anglį. Kai kurios valstybės narės mūsų ragina nefinansuoti tokios įrangos. E, o kartais tenka tai daryti, nes tos jėgaitės būna arba salose, pavyzdžiui, kurios neprijungtos prie kitų elektros tinklų, jeigu ten nėra dujų, pavyzdžiui, tai tuomet tenka naudoti naftą. Kai kuriuose valstybėse narėse sakoma, jog e, Pavyzdžiui, anglis yra vienintelis turimas išteklius, kuris yra prieinamas ekonomiškai, nes pigesnis. Ir norima būtent šiais resursais naudotis energijai gaminti. Na, diskusija nėra labai paprasta. Taryboje savo mes valdyboje dažnai diskutuojame šiais klausimais. 2007 metais valdytojų taryba nutarė, kad turi egzistuoti tam tikri kriterijai. Dėl jų buvo susitarta, tų kriterijų privalu laikytis, jeigu norima skirti finansavimą e, jėgainėms, kurios naudoja iškastinį kūrą. Pirmasis kriterijus. Tai turi būti projektas susijęs su egzistuojančių pajėgumų pakeitimu. Antras kriterijus ir sąlyga. Naujos investicijos dėka bent 20 procentų turi sužymė, su, sumažėti anglies panaudojimas. Trečia, naujai įrenginiai turi būti technologiškai patys pažangiausi. Ir ketvirtoji sąlyga, tie įrenginiai mūsų žargonų kalbant turi būti pasirengę surinkti uh, e, CO2 išmetalus, kad būtų galima surinkti e, ir, ir tinkamai sandėliuoti CO2 išmetalus, kai technologijos bus visiškai tam paruoštos. 23 e, prašymai tik buvo atmesti ir Per tuos du pastaruosius metus mes finansavome tik tris projektus, nes būtent jie, tik trys tie projektai atitiko mūsų numatytus kriterijus. Ketiname ir toliau e, šiuo požiūriu laikytis labai griežtai. Mes negalime finansuoti projektų, jeigu mūsų siūlymui nepritarė Europos komisija. Nes, kaip jau sakiau, turime pirmiausia gauti teigiamą komisijos nuomonę ir tik tada galim finansuoti vieną ar kitą projektą. Komisijos visi direktoratai turi pateikti savo nuomonę apie projektą ir tik tada komisija priima sprendimą, o mes galime projektą finansuoti. Tai štai, ponė pirmininkė, tiek norėjau pasakyti. Norėčiau dar pabaigai priminti, kad labai svarbu turėti bendrus finansavimo instrumentus kad būtų galima kombinuoti ES biudžeto lėšas ir Europos investicijų bankų lėšas. Kodėl tai yra naudinga? O būtent todėl, kad jeigu panaudotos bus ES biudžeto lėšos, kurios tradiciškai būdavo panaudojamos subsidijoms, tai yra tos lėšos, kurios būdavo panaudotos vieną kartą. Jeigu vietoj to, kad jos būtų duodamos kaip subsidijos, tos lėšos būtų kombinuojamos su mūsų turim, turimais ištekliais, tai tuomet svertų efektas gali būti greitesnis ir geresnis. Ir jeigu būtų galima mūsų finansavimą kombinuoti su ES biudžeto intervencija, tai mes tuomet kapitalo požiūrių jaustumės netaip suvaržyti. Tiksliau turėtume daugiau kapitalo, kurį būtų galima investuoti. Pavyzdys. Ši priemonė egzistuoja jau seniai. Tai yra Risk Sharing Finance Facility vadinamoji priemonė. Ši priemonė e, nurodo, kad dalyjamasi finansavimo rizika tarp mūsų įstaigos Europos komisijos 2010 metais 390 milijonų eurų iš ES biudžeto buvo skirta. Tai leido Europos investicijų bankui paskirti paskolas už 6 milijardus 300 milijonų. Investicijų buvo padaryta ir finansavimo už 16 milijardų. Tai štai, matote, koks sver, to efektas. 319 tai milijonų sukėlė 9, daugiau nei 16 milijardų investicijų lavina. E, kai dėl kapitalo 6 milijardai buvo te, suteikta paskolų daugiau negu 6 milijardai, o mums reikėjo tik kel, keleto milijonų, kadangi E, buvo kombinuojamos mūsų turimos lėšos ir ES biudžeto lėšos. Tai yra puikia priemonė, kuri leidžia uh, finansuoti didžiulės investicijas. Tuo ir norėjau užbaigti savo pasisakymą, priminamas, kad svarbu ieškoti naujų finansavimo formulių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, jūsų pasakymas buvo tikrai labai įdomus puiku, žinome daugiau apie jūsų politiką. Perinu prie vokiečių kalbos, man vis dėlto paprasčiau. Taigi, dar norėčiau perklausti dėl paskutinio dalyko, kurį pasakė, kombinuoti ES lėšas su ES investicijų banko lėšomis. Ar čia problema, kadangi jūs taip pabrėžėte šitą dalyką, ar čia buvo kažkokiu tai barjerų, kažkokiu kliučių, uh, anksčiau ir ką daryti, kad taip nebūtų. Tai pirmasis klausimas, antrasis klausimas. Tai Helen, ar Elena, tai yra išteklių ar pajėgumų didinimo priemonė, tai efektyvumo priemonės e, taikymas. Aš manau, kad labai svarbu visose valstybėse ir ypač uh, komunalinėme savivaldos lygmenyje kurti tuos e, energijos efektyvaus naudojimo planus. Taigi iš Elena perspektyvos galbūt galėtumėte apie tai dar plačiau pakalbėti. Aš buvau mm, tiesiog e, nustebintas, kad jūs tikitės dar, kad mes kritikuosime tuos 10 procentų, kuriuos jūs investuojate į naftos ir anglies jėgainės atvirai sakant, aš tikėjausi, kad tokių investicijų bus daug daugiau. Matau, kad jūs daugiau orientuojatės į dujas. Manau, kad tai yra teisinga ir tikrai prisipažinsiu, kad esu šiek tiek nustebintas. Manau, kad tų 10, 10 procentų investuotų į naftos ir anglės jėgainės irgi greitai jau nebus, nes ir salas galės pereiti prie atsinaujinančios energetikos. Pradėsiu nuo Chris Davis pasisakymų etapą. Well, really... Aš norėčiau pakalbėti apie CO2 dujų sugavimą ir sandėliavimą. Bet reikėtų pagalvoti apie tą etapą, kol tai atneš kokią nors naudą. Ar bankas turi galimybių nustatyti tą tų pardavimų laiką, kad būtų galima gauti kuo didesnę naudą iš tų pardavimų ir taip pat iš tų investicijų, kadangi ekonomika atsigaus ir žinoma tada CO2 leidimų kaina taip pat padidės. Dabar kiek supratau, labai mažai investuojama į šią sritį. Tačiau dabar jūs esate numatę konkrečius reikalavimus dėl CO2 sugavimo ir saugojimo sistemos. Tačiau įvykiai parodė, kad CO2 sandėliavimo galimybės dar nėra užtikrintos, kadangi atitinkami įstatymai dar nėra priimti valstybėse narėse. Ir kaip tada jūs ketinate investuoti šią sritį? Ačiū pirmininkė, pirmininkė Maistat. Aš turėčiau dvi pastabas. Bendro pobūdžio pastaba. Jūs labai išsamei pasisakėte ir kalbėjote, kad Europos investicijų bankas pakeitė savo politiką pastaraisiais metais ir labai daug investuoja į atsinaujinančią energetiką. Tačiau skaičiai rodo nelabai tokią tendenciją. Manau, kad jums reikia nueiti dar netrumpą kelią. Tarp 2002 ir 2008 metų jūsų bankas išdavė 80 milijardų eurų kreditų projektams, kurie yra skirti anglės ir naftos naudojimui. Na, žinau, kad jūs dabar elgėtės šiek tiek kitaip, bet negalima kalbėti apie jokį persilaužimą. O dabar poreikis, lėšų poreikis, investicijų poreikis atsinaujinančios energetikos srityje yra didžiulis. Kaip jūs įsivaizduojate, ateityje galys paveikti persilaužimą šioje srityje, kaip Europos investicijų bankas gali kuo trumpesniu laikotarpiu pradėti remti tik atsinaujinančią energetiką. Ar yra tokia galimybė? Kitas klausimas. Norėčiau šiek tiek išplėsti problemų ratą, apie kurį kalbame. Kai kurie kolegos dirbantis šioje srityje parengė tokį e, dokumentą dėl vario kasyklų Zambijoje. Ten irgi yra geras pavyzdys, kaip neteisingai gali būti naudojamos Europos investicijų banko investicijos. 2005 metais 48 milijonai eurų buvo investuoti į Zambiją. Ir kriterijai buvo labai svarbus, socialiniai kriterijai, aplinkosaugos kriterijai, buvo pasirūpinta tuo, kad e, aplinkosauga nenukentėtų ir panašiai. Vis dėlto rezultatas buvo visiškai priešingas. Aplink... Tarša netgi padidėjo, socialinės problemos nebuvo išspręstos, žmonės, kurie ten dirba, nukentėjo. Atrodo, kad dalis Europos investicijų banko pinigų uh, pateko visai nei tas rankas, buvo nemokami mokesčiai ir panašiai. Kitaip sakant, Europos investicijų banko lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį. Taigi ir mano klausimas, ar Europos investicijų bankas apskritai gali kaip nors kontroliuoti uh, kaip yra laikomasi aplinkos sauginių, socialinių ar ekonominių kriterijų, kurių pagrindų buvo išduota paskola ir ar yra įmanoma kaip nors susigražinti neteisingai panaudotas lėšas. Čia ne tik susijęs su ta Zambijos vario kasykla, bet ir su kitais panašiais projektais. Ačiū, ponas Florens. Mano klausimą uždavė Katrin Van Brent ką tik. Tai ir puikus, sako pirmininkas. Uh, Tuomet Linda McKevin. Um, Aš taip pat norėčiau paklausti apie CO2 sugavimą ir saugojimą. Yra šiokių tokių abejonių, kad Europos investicijų bankas tiesiog nepaėgė įvertinti laikų tų investicijų poreikio. Taigi, ar jūs galite įvertinti tas įlaigės investicijas jų poreikį? Kitas klausimas. Techninio pobūdžio klausimas, galbūt jūs negalėsite atsakyti dabar, tada parašysite man. Dėl vertinimo. Aš, kiek suprantu, kiekvienas projektas yra vertinimas atskirai. Tačiau CCS atveju yra ir kitų tokių projektų, kurie yra tam tikrų projektų sudėtinė dalis. Ir todėl, kaip jūs atsižvelgėte į tos tam vadinamus klasterius, kai jūs vertinate bendrą finansavimo projektą, kadangi reikia kartais atsižvelgti ir į saugyklas ir taip toliau. Dėkuoju. Dėkuoju, kad jūs pateikėte skaičius, prognozes. Dabar galvodami apie ES biudžetą, tai mes turime sutekti visas pastangas siekdami nukreipti biudžeto uh, išlaidas ir atsižvelgti į klimato uh, kaitos aspektus. Todėl yra įvairiausių projektų, kurie įgyvenime atskirai. O kitas dalykas tai mm, sutelkimas, dėmesio sutelkimas į kli, su klimato kaita susijusius klausimus. Pavyzdžiui, jūs suteikėt tokią dėmesį į energetiko, energijos gamybą, tačiau jeigu pažvelgtumėme į transportą, tai ten uh, 50 procentų Europos investicijų bankų paskolų yra teikiama kelių tiesimui, 10 procentų it's, it's... aviacijai ir dar mažesnis procentas tenka miestų plėtros procesam. O jeigu pažvelgsime į centrinės ir rytų Europos valstybės, tai čia trys ketvirtadaliai investicinių lėšų atitenka transporto infrastruktūrai. O kiek, jeigu kalbame apie energijos gavybą, taip pat modernios e, energetikos sektorių, tai čia finansavimas yra nedidelis. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip šitie klimato kaitos klausimai atsispindi kiekviename atskiriame projekte turint omenyje, kad rytų Europos Europoje įgyvenant projektus šitas procentas susijęs su klimato kaitos švelninimu yra dar mažesnis. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip jūsų bankas vertina šiuos projektus. Ačiū, pana Zėbė. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas irgi panašios, panašaus pobūdžio. Pirmininkė, kaip jūsų bankė kuris yra ypatingas, ypatingomis sąlygomis veikiantis bankas. Bet vis dėlto bankas. Taigi, kaip pas jūs yra priimami sprendimai, kokiais kriterijais remdamiesi jūs paremėte tam tikrus projektus, nesakau, skatinate, sakau, finansuojate tam tikrus projektus. Ar tvarumas yra tikrinamas, juk e, kolegos kaip tik minėjo šią problemą ir kolega Eichhout minėjo tą. Ta climate mainstreaming savoką. Taigi norėčiau paklausti, kiek, sakykime, procentų priimant sprendimus tenka klimato kriterijams ir kokie tie kriterijai, kokie parametrai yra taikomi ir ar paskui kas nors tikrina, kaip tų kriterijų buvo laikomasi. Antras klausimas susijęs su finansavimo sąlygomis. Jūs sakėte, ar man teko girdėti, kad dideli infrastruktūros projektai net ir neprašo jūsų finansavimo, kadangi laisvoji rinka jiems suteikia finansavimą geresnėmis sąlygomis. Pavyzdžiui, Brenerio bazelio tunelis šiuo atveju, kiek girdėjau, rinkoje galima buvo pasiskolinti šiam projektui geresnėmis sąlygomis lėšų, negu Europos investicijų bankas siūlė. Uh, Taigi, kur yra jūsų privalumai, kodėl verta kreiptis į jūs, ar čia susijęs su rizika, ar kokiais kitais kriterijais, galbūt jūs kreipiasi tie, kurie rinkoje lėšų negauna. Na, dar vienas dalykas, džiaugiuosi, kad jūs e, investuojate į atsinaujinančią energetiką, bet mums labai svarbu e, efektyvinti ir tinklų, perdavimo tinklų naudojimą. Ar jūs manote, kad reikėtų paremti e, gamintojus ir tuos, kurie užsijama transporta, e, energijos transportavimu, ar manote, kad tai gali būti savaime, vykti savaimės? Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegė, gerbiami kolegos, ponė pirmininkė. Aš esu Urban intergrupės vicepirmininkė. Ten mes sprendžiame su miestais susijusius klausimus. Taip pat esu buvusi regioninio, regioninio vystimosi komiteto narė. Tad e, mane labai domina Jessica iniciatyva, prie kurios dirba taip pat ir Europos investicijų bankas. 2010 metų pranešime jūsų skaičiau, kad praėjusiu metu pabaigoje Europos investicijų bankas numatė sukurti 15 Jessica fondų investicijos iki pusantro milijardų eurų visa tai būtų skirta miestų tvariai plėtrai skatinti. Ar būtų įmanoma ir toliau Jessica tobulinti ir vystyti ir tuo būdu siekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą atmosferą? Ar jūs manote, kad tas paramos modelis, kai parama skiriama bendrai tvariai plėtrai, e, gali tinkamai veikti toliau, nes skiriami nuosaviai ištekliai kombinuojami su jūsų skiriamais ištekliais ar būtų vertinga šitą patirtį išplėtoti visose Europos regionuose. Ačiū. Dėkuoju. Minėjote, kad 2050 metų plane komisija sako, kad reikės kasmet 210 milijardų eurų išleisti klimato apsaugai. Mes žinome, kad ES biudžetas netaps didesnis, kai kurios vyriausybės netgi norėtų jį sumažinti. Todėl yra svarstoma sukurti kažkokį europinį fondą, vertybinių popierių fondą, kuris veiktų nepriklausomai nuo ES biudžeto. Galbūt ir ES bankos būtų vienas iš tokio fondo administratorių. Taigi norėčiau, kad jūs e, pakalbėtumėt apie klimato apsaugos finansavimo perspektyvas? Ar jūs turite pakankamai pinigų, ar manote, kad reikėtų steigti tokį fondą ir panašiai? Toks būtų mano klausimas, o dabar jūsų žodis. Merci, monsieur le président. Comme, comme vous le dites, il y a Dėkoju, ponė pirmininkė. Klausimų užduota tikrai daug, kaip jūs teisingai pasakėte. Jie paties įvairiausio pobūdžio. Pradėsiu nuo paskutinių jūsų klausimų, kad nebūtų painiavos daug buvo kalbama apie euroobligacijas ir manau, kad reikia labai aiškiai atskirti tris skirtingus euroobligacijų tipus. Dėlio uh, e, obligacijos būtų vadinamos, nes tai yra Delioro, Žako Delioro iniciatyva atsiradę e, atsiradusios obligacijos, nes kalbant apie transporto energetikos projektus, e, būtent E, Žakas Delioras sugalvojo, kad reikėtų išleisti euroobligacijų emisiją, iš kurios gautos lėšos galėtų, panaudotos, galėtų būti panaudotos infrastruktūros ir, ir energetikos projektams. Antroji koncepcija susijusi su euroobligacijomis būtų Junkerio euroobligacijos, nes Luksemburgo premjeras Žanas Klaudas Junkeris gynė tokią idėją, kad svarbu yra paskolas e, valstybių narių, taip, kitaip tariant, mutualizuoti pačia įvairiausia forma. E, valstybės narės leidžia obligacijas arba agentūra veikianti valstybių narių vardų leidžia tokio pabudžio obligacijos. Na, o aš kalbu apie Baroso euroobligacijas, nes iniciatyvą pasiūlė E, būtent Europos komisijos pirmininkas. Yra visiškai skirtingas dalykas, tai yra tos obligacijos, kurias leidžia ne viešasis sektorius, ne ES, ne valstybės narės, jas leidžia privačios projektų įmonės. Jos e, platą obligacijas privačiam finansavimui gauti, tas finansavimas naudojamas investicijoms finansuoti nes mes negalime finansuoti visų infrastruktūrų vien tik iš viešojo biudžeto, tad būtent pritraukti privatų kapitalą. Ir tai turėtų būti instituciniai investuotojai, kitaip tariant, kurie sutinka skolinti ilgam laikui. Tai yra pensijų fondai, draudimo įmonės, kad tie instituciniai investuotojai galėtų pasirašyti e, ar ir pirkti tokius tokias obligacijas reikėtų, kad jos turėtų pakankamai aukštą reitingą. Tad Europos komisija ir Europos investicijų bankas uh, uh, paimtų tą mažesnę dalį, tuo tarpu tą didžiąją dalį investavimų prisimtų mano jau minėti investuotojai. A, čia galėtume ilgai kalbėti. Tačiau, kai aš kalbu apie tuos projektų, apie projektų kalbų euroobligacijas, tai tuomet norėčiau pasakyti, kad privatus investuotojai turėtų tas euroobligacijas išleisti. Jūs taip pat klausite, ponė pirmininkė, kaip kombinuoti mūsų turimus išteklius ir ES fondų išteklius ir kokios kliūtis iškyla juos kombinuojant. Norėčiau pasakyti, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad tinkamai veiktų finansų reguliavimas kad tinkamai veiktų finansų reglamentas. Ir jo dėka šios veiksmus nėra sunku įgyvendinti. Diskusija galėtų būti ilga ir techninė, tačiau aš to nedarysiu. Tačiau Europos parlamentas prieimus daugiametę finansinę programą būsimą Europos parlamentas turės diskutuoti dėl finansinio reglamento ir jei norime pasitelkti šią bendrą priemonę, reikėtų, kad finansų reglamentai tai būtų atsižvelgiama. Dabar pereinu prie konkretesnių klausimų. Jūs kalbėjote apie projektą Elena, tai yra techninės pagalbos programa skirta vietos valdos struktūroms, kurios būtų galima gyventyti energetikos efektyvumo projektus. Tai yra nesena programa, pirmieji rezultatai yra patenkinami, tai taryba ir parlamentas spres, kokios sumos ateityje bus skiriamos būtent šio pobūdžio techniniai pagalbai. Kai dėl NER 300. Pirmiausia, dėl vertinimo metodo. Galiu patvirtinti, kad mes gavome 78 prašymus iš valstybių narių ir jūs žinote, kad Mes turime devynis mėnesius, tai yra laikotarpį, kol pateikiame e, savo atsakymą ir jį perdom Europos komisijai. Devini mėnesiai nėra ilgas laikotarpis projektui išnagrinėti. Stengiamės laikytis to numatyto laikotarpio ir analizuodami projektus atsižvelgėme į taip vadinamąjį clustering, kurį minėjo ponia McEvan. Atsakydamas ponui Deivis, norėčiau pasakyti štai ką. Ponas Deivis yra teisus, sakydamas, kad reikia veikti lankščiau, jeigu norime pasiekti geresnių kainų. Detaliau apie tai nekalbėsiu, nes tai yra jautrus rinkoje klausimas. Tačiau aš manau, kad visų interesas turėtų būti E, didesnis lankstumas e, pareiktas Europos investicijų bankui, nes mes galėtume tuomet sustarti dėl kuo geresnių sąlygų. Pone Van Dremts, norėčiau pasakyti štai ką, kad aš čia neskaičiau Evangelijos. Ir tai, ką sako, pavyzdžiui, atskirti atskiros agentūros ar struktūros, ne viskas turi būti priimama už griną pinigą. Europos komisija jūsų minėta struktūra finansuoja, kad mus kritikuotų, jie atlieka savo darbą. Kai dėl iškasinės energijos, kaip iškasinio kūro naudojimo energijai gaminti. Na taip, Kol kas tos, to toškesnio kūro naudojama daug, bet juk dėl to negalima priekaištauti Europos investicijų bankui. 2007-aisiais buvo priimti sprendimai. Europos investicijų bankas negali plėtoti savo politikos. Mes turime tik finansiškai remti tą politiką, dėl kurios apsisprendžia Europos Sąjungos institucijos. Tada, kai prioritetu tapo ES kova su klimato kaita, tai tuomet ir mums tai tapo prioritetu, būtent dėl to 2007 metais valdytojų taryba patvirtino šį politinį pasikeitimą. E, įrangos finansavimui kriterijai buvo labai griežti, jie tapo dar griežtesni. Ir dabar finansuojama mažiau tų projektų e, energijos gamybos, kur naudojamas iškastinis kūras. Taigi E, tas posūkis, perimas į naujos politikos buvo nuspręstas ES institucijose. Dabar šiek tiek apie kitokią problematiką. Ponas Eichhaut uždavė esminį klausimą. Jis yra visiškai teisus, sakydamas, kad negalima pasitenkinti tuo, kad paskelbsime, finansuosime atsinaujinančios energijos naudojimą, o kitur nekreipsime dėmesio. Taip negalime elgtis, be abejo. Visi projektai, kuriuos finansuoja Europos investicijų bankas, turi būti analizuojami vertinant jų poveikį aplinkai ir ypač vertinant, turi būti vertinamas išvelgiant į CO2 išmetalų kiekį. Mes tą vertinimą vadiname, bet mes šį vertinimą, išvertinimą žvelgime labai rimtai, mes žiūrime, kiek tuomet veiksmingi yra mūsų vertinimo projektai. Jeigu uh, norėtumėte, galėtume detaliau šiuo klausimu padiskutuoti. Ir metodo sunkumu mums čia šiek tiek kyla, mes dirbame kartu su kitomis tarptautinėmis finansinėmis institucijose, su pasaulio banko, pavyzdžiui, keičiamės gerą praktiką šioje srityje, tačiau mes, mes vertiname visus projektus, vertinome tiksliau visus projektus, kurie buvo finansuoti 2009 metais. Ir pasirodė, ir čia atsargiai vertinkite tuos skaičius, kad Galiausiai visų projektų bendra suma yra pozityvi, kadangi dviem, dviem milijonais 400 tūkstančių tonų CO2 išmetalų sumažėjo per metus. Na, toks yra minimas skaičius, kodėl aš jums tai sakau, todėl kad žinotumėte, kad viena vertus mums rūpi projektų poveikis CO2 išmetalų me, mažinimui. Mes vertiname ir ekonominių požiūrių, ir aplinkosaugos požiūrių tuos projektus. Mes rengiame ir turime įtiegę metodą, kuris yra pakankamai geras. Rendamėsi šiuo pagrindu 2009 metais mes vertiname visus projektus, tai buvo vieninteliai tokie metai ir, kaip jau sakiau, rezultatas yra tikrai pozityvus. Tai yra tas darbas, kurį mes tęsime ir ateityje. Ponas Eikel taip pat klausė ir dėl transporto. Neturime laiko leistis į detalės diskusijas, bet vėlgi turime pasižiūrėti į skaičius ir pamatysite, lyginami vėlesnių ir ankstesnių metų skaičius, kad geležinkelio transportas buvo žymiai labiau išplėtotas ir miesto transportas, tramvajus ir metro taip pat sulaukė reikšmingo finansavimo. Tad turime pažvelgti į tai, kokie poslinkiai įvyko remiantis ES politiką. Jūs minėjote aeronautikos sritį. Mes nebefinansuojame oro uostų plėtros, ypač periferiniuose regionuose esančių oro uostų. Jeigu vertinimas parodo, kad įmanoma reikšmingai sumažinti CO2 išmetalų kiekį, tik tada projektas gali būti patvirtintas kaip tinkamas finansavimui. Tačiau, kaip aš sakiau, Europos investicijų bankas kartai susilaukia kritikos dėl to, kad e, finansuoja aviacijos sektorių. Ponas Sieber klausė dėl sprendimų prieimimo procedūros. Schematiškai galėtume pasakyti taip. Pirmasis, pirmas, pirmosios diskusijos vyksta dėl projekto tinkamumo finansavimui. Nu, kai vertinam, ar projektas prisideda prie ES tikslų gyvendinimo. Jeigu nusprendžiama, kad projektas tinkamas, tai tada vertinam įvairūs techniniai aspektai, aplinkos saugos aspektai, socialiniai, ekonominiai, finansiniai aspektai. Mes esame šiek tiek ypatingas bankas, kadangi 150 inžinierių ekonomistų nagrinėja vien tik techninius aspektus įvairių projektų. Ir taip pat, kaip jau sakiau, vertinamas ir projekto atitikimas aplinkos saugos standartams. Paskui projektas teikiamas Europos komisijos nuomoniai gauti. Būtent tada susirenka įvairiausios tarnybos komisijos, kurios dirba prie to projekto, diskutuoja Galiausiai, jeigu komisija pateikė teigiamą savo nuomonę, mes tuomet e, valdybai teikiame šį projektą, kad būtų priimtas galutinis sprendimas. Toks būtų e, procedūros apibūdinimas. Na, kai dėl paskolų gavimo, kai kurie projektų plėtotojai randa geresnio finansavimo galimybių rinkoje. Kodėlgi ne, puiku, jeigu taip yra. Tačiau šiandien, na, man taip atrodytų greičiau išimtis negu taisyklė. E, Vienas dalykas, kodėl kreipiamasi dažnai Europos investicijų banką, ar kodėl turėtų būti kreipiamasi, tai yra techninė analizė. Dažnai laukiama, kol sprendimą priimame mes, Europos investicijų bankas, jeigu mūsų techninės tarnybos patvirtina, kad projektas yra techniškai gyvybingas ir tai tas pošės gyvybingas, tai tai yra signalas investuotojams. Antras dalykas, kodėl kreipiamasi į mus, tai yra mūsų paskolų ilgalaikiškumas nes mes galime lėšas skolinti ilgesniam laikotarpiu negu komerciniai bankai. Dažnai mes finansuojame projektus, kurie apima 25 ar 30 metų, o kartais ir daugiau. Ir trečioji priežastis yra tokia. Dažnai mes galime geresnės sąlygas palūkanų požiūrių pasiūlyti, nes mes patys skolinamės finansų rinkose geresnėmis sąlygomis, kadangi mūsų reitingas yra 3A Mes tuo būdu galime padengti savo kaštus ir paprastai, bent jau šiandien taip yra, mums pasiseka pasiūlyti geresnės palūkanų sąlygas tiems, kurie nori skolintis. Tiek trumpai galėčiau pasakyti, lieka dar ponios Okant klausimas dėl um, Jessicos projekto. Na, Jessica, galėčiau pasakyti atvirai, bus lemintis dalykas. Turime šiemet tikrai įrodyti, kad Jessica yra puikiai veikiantis projektas. Reikėjo daug laiko tam projektui įgyvendinti, kadangi tai buvo naujas dalykas. Pone Okonė daug žino apie šį projektą, na, o mažiau žinai, jums pasakysiu, kad tai yra ta programa, kuri leidžia pasinaudoti struktūrinių fondų dalį tam, kad būtų galima įkurti projektų uh, kad būtų galima įkurti įmonės, kurios užsima miesto būstų renovacijos klausimais. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų puikus projektas, jau yra tinkamų pavyzdžių. Buvo sukurta maždaug gal 15 papildomų fondų, e, kurių dėka šis finansavimas pagerės. Tad kvieščiau visus apie tai padiskutuoti kitais metais. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusija buvo įdomi, jūs sulaukėte daug klausimų, atsakėte į juos. Užmiršau vieną klausimą, sako ponas Meištat. Na, svarbu, kad neliktų nesakytų klausimų ir spragų. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Tas klausimas nėra tiesiogiai susijęs su šios dienos tema. Tad poro žodžių trumpai. Bet galiu atsakyti iš tikrųjų kiekvienam komitetų nariui, ypač jeigu norima detalesnių diskusijų. Tai yra tas projektas, kurį mes finansavome, kurio tikslas yra sumažinti CO2 išmetalus. Šiuo požiūriu projektas buvo sėkmingas, nes per pusę maždaug sumažėjo išmetalų kiekis. Tačiau buvo atkreiptas sudėmesys į kitą aspektą – fiskalin, mokesčių vengimo, fiskalinio bėgimo problema. E, na, iš tikrųjų buvo konstatuota, kad pajamos tiesiog palieka šalį, nuslepiamos ir mokesčiai nesurenkami. Kai mes apie tai sužinojome, mes perspėjome Olafą, tai yra ES kovos su sukčiavimu biuras ir mes pradėjome savo tyrimą. Mes nuvykome į vietą, mūsų tyrimų padalinio žmonės lankėsi, kaip sakiau, vietoje. Iš pradžių turiu pasakyti, nelabai sulaukėme suinteresuotos uh, įmonės bendradarbiavimo. Tuomet mes pagrasidome, kad paprašysime iš anksto gražinti paskolą. Ir štai tada galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas pagerėjo. Tačiau tyrimas vyksta ir toliau, tad į detalės leistis negaliu. Tačiau jeigu tie kaltinimai pasitvirtintų, galiu užtikrinti, kad mes paprašysime, kad paskola būtų gražinta anksčiau. Aš daviau reikiamas instrukcijas savo tarnyboms nebeprimti finansavimo prašymų kurias teiktų Glenkon įmonė arba kuris nors iš jos filialų. Tai yra tie dalykai, kurie apima daug daugiau negu konkretus mūsų projektas, nes Financial Times praėjusią savaitę buvo paminėta įdomių su šia įmonė susijusių atvejų, tad aš daviau instrukcijas tarnybom šios įmonės gautų prašymų tiesiog nebenagrinėti arba atsakyti juos neigiamai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Belieka Jums palinkėti sėkmės busimaisiais metais. Parlamentas atidžiai seks Jūsų veiklą. Mes Jūs remsime ir toliau, jeigu visi darbai vyks reikiamą kryptim. Taigi geros kloties ir ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū vertėjams maloniai, padėkoja pirmininkas.